Item... Gerbėmieji, dabar periname prie mm, darbo tarkės 11 punkto ES integracijos ir stojimo proceso Vakarų Balkanuose perspektyvos. Norėčiau, kad visi susirastų vietas, susėstų, kad galėtume pradėti darbą, nes jau vėluojam trupučiuką. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti kolegas, nacionalinių parlamento atstovus, ES nacionalinių parlamento atstovus, tai atvykę į užsienio reikalų komiteto posėdį. Taip pat džiaugiuosi, kad su mumis salėje yra kolegos iš Vakarų Balkanų šalių ir sveikinu jaunimą žmogaus teisų ir nacionalinių parlamento atstovus, kurie dalyvauja mūsų posėdyje. Tai yra paskutinė dalis Apolioje stalo, kuris yra skirtas Europos integracijai vakarų Balkanų šalyse ir parlamento atstovai iš visų e, valstybių peržiūri vieną iš es prioritetų. Ir šiandien kalbėjome apie stojimo, e, pagalbos stojimui, e, pagalbos priemonės, o dabar periname prie integracijos darbo atverkės. Tikriausiai žinote, mūsų kasdieninėje politinėje veikloje mes per medžius miško nematom ir mes e, turim vengti politinio trumparegiškumo ir reikia prisiminti tą didesnį vaizdą, platesnį vaizdą ir žinoti, kad e, Europos integracija reiškia tai, ką mūsų žemynė. Matome, kokie yra pokyčiai, kas pasikeitė nuo pirmojo plėtros etapo 73 metais iki paskutinio, iki 13 metų e, plėtros procesu, kai stojo Kroatija. Prieš 15 metų įvyko didžiausia stojimo banga, kuri pakeitė ES vaizdą. Tikiuosi, kad kolegas iš Vakarų Balkanų šalių vieną dieną taps Europos parlamento nariais ir jų e, šalis pirmininkaus es taryboje, kaip dabar Bulgarija ruošiasi perimti pirmininkavimą iš Estijos. Parlamentinė dimensija yra stojimo proceso dalis nuo stojimo partnerystės iki pilnavertės narystės. Ir e, būtina priimti fundamentalius sprendimus, kaip plėtra. Visų pirma, m, ir patvirtinti es teisės aktai ir mm, yra pasirengiama, bet to ratifikuojame tarptautinės sutartis ir taip pat sustarimą dėl sienų. Kaip parlamento nariai, jūs padinate labai svarbu vaidmenį vykdant mm, rimtas reformas, užtikrinant teisingumą, nuoseklumą ir taip pat mm, stojimo proceso testinumą. Gerbimi kolegos, Sveikinu Jūs dalyvaujančius mūsų diskusijose. Prieš perdodama žodį kitiems kalbėtojams turiu pasakyti, kad mes iš išdaliname kalbėjimo korteles kolegoms iš nacionalinių parlamentų ir jeigu galėtumėte, užpildykite jas ir pateikite sekretoriatui, jeigu norėtumėte prašyti žodžio. Dabar norėčiau suteikti žodį nuolatinį mūsų svečiui mūsų komitete, ponui Kristian Danielson. Kaip žinote, jis yra kaimynystės generalinio direktorato narys. Ir norėčiau paprašyti, kad jis patiktų bendrą vaizdą, kokia dabar yra situacija ir paskui mes turėsim laiko produktyvioms ir vaisingoms diskusijoms. Taigi dar kartą, kad atvykote ir žodis jums, ponė Danielson. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiami valstybių narių parlamentų nariai, gerbiami Vakarų Balkanų šalių parlamentų nariai. Labai malonu būti su jumis šiandien ir dalyvauti tarp parlamentinių komitetų susitikime. Tai labai savalaikis meeting, susitikimas ir atsižvelgiame ne vien tik tai į tai, kas jau padaryta, bet ir į ateitį, ką reikia padaryti kad paskatintume vakarų Balkanų šalis perėti į europinį kelią. Pagrindinis elementas visame procese yra bendradarbiavimas ir parama, šių rūmų parama ir taip pat nacionalinių ir valstybinarių parlamentų parama. Ir žinoma, prisideda ir vakarų Balkanų šalių parlamentai. Valstybės nuėjo ilgą kelią nuo baisių karų 10-metyje praeis amžiaus ir naujoji perspektyva yra varmoji jėga šiam pasikeitimui, šiam perėjimui. Mes matome yra visų režimo supaprastinimas, matome, yra politinis stabilumas užtikrinamas ir matome, kad pirmininkas atsiprašo. Ir pirmininkas sako, kad tai nėra įprasta Europos parlamente ir prašo kolegas tiesiog padėti dokumentus. Nesupratau, kas ten buvo parašyta, bet šiame parlamente taip nesielgiama. Dėkuoju, aš norėjau pabrėžti, kad nuo praėjusio dešimtmečio karų daug kas pasikeitė ir stojimo paskata buvo romoji jėga. Tai yra didžiulis galimybės pagerėjo žmonių tarpusavio kontaktai, yra visų režimo supaprastinimas, čia galbūt geriausias pavyzdys ir kalbant apie demokratijos proceso gerėjimą ir politinį stabilumą. Čia buvo padaryti didelė pažanga. Ir šiame kontekste yra aišku, kad vakarų Balkanų e, stojimo procesas Tesalonikose e, buvo svarbus etapas ir m, rezultatas tai, kad Kroatija tapo ES nare 13 metais. Dabar atsirado naujas pagreitis. E, ES santykiuose su likusiamis to regiono šalimis. Manau, kad Vakarų Balkanų šalių svarba yra pripažįstama e, Europos Sąjungoje ir taip pat galime pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip mes e, dirbame kartu. Migracijos krizė yra vienas konkretus to pavyzdys. Taip pat mes dirbame kartu kaip tikri partneriai pasaulinėje arenoje. Neturėtų kilti jokių bejonių, kad e, vakarų Balkanai turi aiškę patikimą e, es perspektyvą. Ir tai yra patvirtinta, tai patvirtino tarybos pirmininkas 2017 m. kovą. Europos e, tarybos posėdėje kovo mėnesį ir taip dar kartą patvirtino pirmininkas Junkeris e, savo kalboje rugsėjo mėnesį. Bet ši aiškiai patikima perspektyva nėra vienpusis eismas. Vakarų <coughs> Balkanai turi prisimti atsakomybę ir didžioji atsakomybė tampa pačioms šalims. Jos turi užtikrinti teisės viršenybę, teisingumą ir žmogus teisės. Tai turėtų būti pagrindiniai prioritetai. Tai yra būtina europiniam procesui. O dar svarbiau tai yra reikalinga pačių šalių geroviai. Taigi trumpai norėčiau peržiūrėti kai kurios iššūkius. Pirmiausia, teisės viršenybė. Tai yra pagrindas visoms vertybėms, kuriamis remiasi Europos Sąjunga kai daug e, valstybių narių tengiasi modernizuoti teisinį sistemą, bet kai kuriuose trūksta veiksmingumo ir kai kuriuose trūksta nepriklausomumo ir atskaitingumo. Tai paveikia tiek politikos klausimus, tiek bendrą situaciją. Ir tai yra tai, kas turi neigiamo, neigiamo, neigiamo poveikio ekonomikai. Antras klausimas, kurį norėčiau nušviesti, tai yra kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Čia taip pat valstybės deda pastangas siekdamas įveikti trūkumus sistemose ir įsteigtos naujos institucijos, tačiau dabar reikia politinio įsipareigojimo, kuris duotų konkrečių rezultatų. Tyrimas prokuratūra ir turėtų dirbti rimtai. Valstybės narės turėtų išardyti nusikalstamus tinklus ir konfiskuoti jų turtą. Trečias dalykas yra tinkamas institucijų funkcionavimas, demokratinių institucijų. Tai yra didžiulis iššūkis. Nacionalinių e, parlamentų vaidmuo yra nepaprastai svarbus reikia užtikrinti konstruktyvų dialogą politinėme spektre ir būtent parlamentuose. Diskusijos turėtų vykti parlamente ir turėtų būti plečiamas. Toliau piliečių visuomenė vaidina ypač svarbu vaidmenį ir aktyvus dialogas tarp piliečių visuomenės ir vyriausybės užtinkrina geresnę valdyseną, skaidrus politinį procesą, mažesnę korupciją ir pasitikėjimą ateitimi ir ateities procesais. Penktas dalykas yra pagrindinės teisės kurios yra numatytos visų valstybių narių teisinėje sąrangoje, tačiau praktinis įgyvendinimas vis dar lieka iššūkių kai kuriuose srityse ir kai, pavyzdžiui, savyraiškos laisvė, žiniasklaidos laisvė e, kelia didžiausią susirūpinimą. Žiniasklaida turi regione esminį vaidmenį. Lais, laisva, nepriklausoma žiniasklaida e, yra būtina. Tai yra būtina diskusijams ir reformoms. Dėl to iš komisijos pusės mes m, remiame kitas iniciatyvas, kurios padėtų e, išlaikyti nepriklausomą žiniasklaidos sektorių vakarų Balkanuose. Toliau susitaikinimas kad vakarų Balkanuose būtų stabilumas, reikia daugiau dėmesio skirti susitaikinimui ir gero, gerai kaminystiai. Laikas imtis visų klausimų, kurie trukdo susitaikinimui. Jeigu pažiūrėsim, koks yra e, dialogas tarp Serbijos ir Kosovo, tai yra pavyzdys, tai yra istorinė galimybė rasti ilgalaikį sprendimą šiam klausimui, kuris persikioja šitą regioną per ilgai. Ir nepamirškime, kad Europos integracija savaime m, mm, kalba apie m, mm, labai sunku karą ir Europa taip pat e, buvo pastatyta ant e, karo pelenų. Bet nereikia neikti faktų, bet reikia prisiminti atsakomybę. Reikia išmokti atversti naują puslapį, išmokti iš istorijos ir išmokti kurti bendrą ateitį kartu. Taigi tai darėme Europoje atitinkamu metu ir manau, kad Europ, vakarų, e, Balkanų šalių žmonės turi tą patį daryti. Štai kodėl taip, tai yra taip svarbu, kad mes galėtume pasinaudoti atsinaujinančių pagreičių ES ryšiuose su vakarų Balkanu, Balkanais, e, skatinti ne vien tik tai sustaikinimą, bet ir kitus mano minėtus elementus. Kalbant apie ekonomikos situaciją, taip pat išlieka e, iššūkių trūksta darbo vietų, žmonės tai skatina migruoti ir yra nesažininga konkurencija, kuri turi didelį e, neigiamą poveikį. Tai rodo, kad reikalingos reformos, kurios būtinos pereiti nuo ekonomikos, grindžiamos vartotojiškumu, prie ekonomikos, kuri grindžiama eksportu ir investicijomis. Kaip numatyta ekonomikos reformų programoje, dėl kurios sutarė šalis, reikia ir kelių žemėlapių gairių, kurie numatytų, kokie yra iššūkiai verslo sektoriuje. Reikėtų restruktūrizuoti įmonės ir restruktūrizuoti finansų sektorių. Be to, jūs taip pat e, pradėjote e, regiono integraciją Berlinas Plus Mes remiame integracijos procesą visose susijusiuose šalyse ir tai reiškia, kad ekonomika sustiprėja per junglumo projektus, o tai yra būtina žalies e, ekonomikai. Iš komisijos pusės mes vėlgi remiame visus procesus, kiek įmanoma. Ryta vyko diskusija apie e, IPA, kaip jį veikia. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad be to yra skiriamos investicijos ir mes jas remiam ypač kiek tai susijęs su inglumu. Per ateinančius mėnesius mes dar suintensyvisime savo darbą. Manau, kad komisija ir kitos e, institucijos tą patį gali pasakyti. Ir dabar belieka kad pasistengtų pačios šalis spręsti svarbiausius klausimus. Kaip minėjau, teisės viršienybė, teisingumas, kitos reformos, ūkio reformos, tęsti kitas reformas, kurių, kurios valstybių nuomonė yra svarbios. Reikėtų atitikti stojimo proceso reikalavimus ir stumti juos į priekį. 18 e, metai yra esminiai, komisija rengia strategiją, patikimai strategijai Vakarų Balkanuose, kuri bus patvirtinta 18 e, metų vasario mėnesį. Toliau, e, balandžio mėnesį bus parengtas ataskaitų paketas, kurį pateiksime ir pasižiūrėsime, ką šalis yra pasiekusios tame procese, ką jis turi padaryti, kad įstotų į Europos Sąjungą. O tai yra pagrindas diskusijoms, kurios vyks su valstybėmis birželį mėnesį. Tarpinių laikotarpių vyks vakarų Balkanų vadovų tarybos posėdis Sofijoje, kurio mes laukiame ir manau, kad bus naudingas elementas visame procese. Taigi, gerbiami nariai, yra aišku, kad visos institucijos labai rimtai dirba ir e, labai norėtų išsiųsti aiškę žinę, kad mes drąsiname varkų vakarų Balkanus ir skatiname imti šios galimybės. Savaime suprantama, bendradarbiavimas ir parama Europos parlamento parama, nacionalinių parlamentų parama valstybėse narėse, o taip pat e, vakarų Balkanų valstybių parlamentų parama yra esminis dalykas, kad išlaikytume pagreitį ir pasinaudotume visomis galimybėmis, kurios yra sukurtos atitinkamam šalims. Dėkuoju uždėmesi. Thank you, Christian Danielson. Dėkoju Kristijanui Danielson už įžanginės, įžanginį pasisakymą, kurio pradėsime šios popietės diskusiją. Dabar kreipiuosi į kolegas iš Vakarų Balkanų. Kaip jau iš anksto buvo jums pranešta, kiekvienam iš šešių parlamento atstovų skiriama po penkias minutės ir griežtai kontroliuosiu laiką. Taigi dabar suteiksiu žodį šešių Balk vakarų Balkanų šalių atstovams. Pradėsime abecėlės tvarka. Taigi pirmiausia kalbės ponas Taulant Bala, Europos integracijos komiteto narys iš Albanijos parlamento. Prašom. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu Jums asmeniškai padėkoti už Jūsų asmeninį darbą Vakarų Balkanuose. Taip pat noriu padėkoti daugeliui kolegų čia Europos parlamente. Dėkoju ponui Kukan, Fleckenstein, Pitsula, Boštinaru. Na, visų neišvardysiu, dėl to labai atsiprašau. Labai svarbu, kad jūs skiriate dėmesio Vakarų Balkanams. Dėkoju pirmininkui Tajani už tai, kad jis surengė apskritos stalo diskusijas. ES narystė yra pagrindinis Albanijos interesas, mūsų strategija yra grindžiama e, plačių nacionalinių susitarimų. E, Albanijos integravimasis į Europinę šeimą yra laikomas geriausia ir vienintelė, mm, vieninteliu variantu siekiant demokratijos, ekonomikos augimo ir taip pat didesnio saugumo. Albanijos parlamentas ėmėsi konkrečių priemonių siekdamas įgyvendinti Europos komisijos rekomendacijas, kurios buvo išdėstytos ataskaitoje apie Albanijos pažangą 2015 ir 2016 metais, kur buvo taip pat išdėstytos ir stojimo dėrybų sąlygos. Mes įgyvendiname veiksmų planą, kuris paminėtas komisijos ataskaitoje. Tame veiksmų plane yra e, penki tikslai ir atitinkamos priemonės. Ir to plano gyvenimas labai svarbus mums įgyvendinant Europinę darbo tvarkę ir ji, jį mm, gyvendinant jį buvo vienbalsiai patvirtinti septyni įstatymai e, susijęs su konstituciniais pakeitimais, taip pat yra patvirtinti ta 13 iš 17 įstatymų projektų susijusių su teisingumo sistemos reforma ir mes taip pat ketiname uh, priimti dar 14 teisės aktų. Siekdami stiprinti konstruktyvų politinį dialogą tarp parlamentinės daugumos ir opozicijos, tai yra mūsų prioritetas, tas dialogas baigėsi 2017 m. gegužės mėnesį ir jis padėjo pagerinti politinę atmosferą šalyje sugražino poziciją į parlamentą. Taip pat mes padarėme pažangos stiprindami parlamento kaip teisėkuros institucijos vaidmenį, taip pat stiprinome parlamentinį skaidrumą ir didinome parlamento gebėjimus. Stabilizavimo ir asociacijos taryba, kuri pasėdžiavo praėjusią savaitę Bruselėje, pripažino Albanijos vaidmenį regione ir teigia, kad Albanija yra konstruktyvi ir aktyvi partnerė. Asociacijos ir stabilizacijos taryba toliau patvirtino Albanijos dalyvavimą e, įvairiose regioninėse iniciatyvose pietričio Europoje, siekiant e, gerų kaimininių santykių. Taip pat buvo akcentuota, kad e, geri kaimininiai santykiai ir stabilumas regione yra esminiai stabilizavimo ir asociacijos proceso elementai. Albanija ir toliau yra pasirengusi konstruktyviai bendradarbiauti su savo kaimynais regione. E, ir dalyvausime regioninės iniciatyvose, taip pat plėtosime dvišalius procesus. Ir šiuo metu Albanija dalyvauja dviejose svarbiose Valkų, vakarų Balkanų iniciatyvose. E, Tiranoje Tiranoje yra įsteigtas Vakarų Balkanų fondas ir taip pat jaunimo bendradarbiavimo iniciatyva. Abi, mm, abi šios iniciatyvos yra skirtos stiprinti bendradarbiavimą, didinti judumą ir e, ryšius tarp žmonių, ypač tarp jaunimo. Ir tos iniciatyvos daro teigiamą poveikį ypač pilietinės visuomenės dalyvavimo įgyvendinant e, regioninio bendradarbiavimo darbo atvarkė Vakarų Balkanuose. Taip pat Albanija yra parengusi ir savo ekonomikos planą. Jį parengėme po viršūnių susitikimo. Kolegos, norėčiau pasakyti, kad Albanijoje vyko esminių pokyčių iš po, po komunistinės chaotiškos šalies, kokia buvome prieš 27 metus, mes pasikeitėme ir mes tikrai esame daug skolingi Europai už techninę ir ekonominę paramą. Tačiau mes taip pat turime sieki prisijungti prie Europos e, tautų bendrijos, e, prie jos demokratijos ir e, Albanijos piliečiai per rinkimus vienareikšmiškai pareiškia, kad būtent tokio kelio jie nori ir dabar vyriausybė ir parlamentas yra atsakingi už tai, kad to keliu būtų einama. Ir labai tikimės, kad kitą pavasarį sulauksime jūsų paramos ir galėsime pereiti prie kito mūsų kelio etapo. Tas kelias yra vienintelis, tai yra mm, narystė Europos Sąjungoje. Ačiū. Ačiū. E, kalbėjote lygiai penkias minutės. Dabar man labai malonu suteikti žodį e, Bosnijos ir Hercegovinos parlamentinės asamblėjos e, atstovų rūmų pirmininkui ponui Bojana Krištų. Poniai Bojana Krištų. Ačiū, pirmininkė. E, dėkoju mm, Bosnijos ir Hercegovinos e, delegacijos vardu. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę pasisakyti šiame parlamente. Taigi sveikinusi su visais. Mes gyvendiname įvairias iniciatyvas, taip pat vyksta ir e, apkritojo stalo diskusijos aukšto lygių ir Tai rodo, kad e, Vakarų Balkano e, šalis ES laiko busimomis integracijos partnerėmis. Ir mes turime parengę prioritetų sąrašą. Mes manome, kad integruodamėsi į Europinę šeimą mes užtikrinsime tvarę taiką, stabilumą ir pažangą. Mes jau padarėme nemažai pažangos, pavyzdžiui, įsigaliojo ESA, taip pat mes pateikėme prašymą stoti į Europos Sąjungą, gavome komisijos klausimyną, į kurį šiuo metu kaip tik rengiame atsakymus. Ir esu įsitikinusi, kad mums pavyks parengti tą, to klausimino atsakymus iki metų pabaigos. Mes taip pat patvirtinome reformų programą. Ją įgyvendinant buvo parengtas veiksmų planas, buvo imtas įvairių priemonių. Deja, e, pritrūko tam tikros politinės valios e, pastarojų metų ir tenka pripažinti, kad e, reformų programos priemonių įgyvendinimas stagnuoja. Noriu akcentuoti, kad Bosnija ir Hercegovina stengiasi įveikti jai kilančius iššūkius ir mes esame vieningi spręsdami e, stojimo į ES klausimą. Tai yra mūsų ateities perspektyva. Ir kad įgyvendintume šį tikslą būtina e, dirbti įgyvendinant reformų programą, Mes taip pat e, turime įgyvendinti ir koordinavimo mechanizmus, turime įvykdyti rinkimų įstatymo reformas, taip pat reformuoti konstitucinį teismą, visą teismų sistemą, kovoti su korupcija ir terorizmu. E, na, vyksta dabar rinkiminė kampanija ir man atrodo, kad šis laikotarpis nėra labai palankus pažangai reformų įgyvendinimui, nes yra tam tikro nesutarimo aktualiais klausimais ir mes e, suprantame, kad e, patvirtinę e, tam tikrus teisės aktus mes paskatinsime investicijas ir e, e, suprantame, kad ta situacija, kuri susiklosti reformuojant rinkimų įstatymą, e, reikš didelę naštą Bosnijai ir Hercegovinai. Ir mes tikimės, kad iki metų pabaigos vyks dialogas ir kad visos trys e, tautos ir žmonės, kurie gyvena mūsų šalyje, matys, kad šie klausimai bus išspręsti. Mes e, dabar susidurėme su tais pačiais iššūkiais, su kuriais susidurė ir Europos Sąjunga, pavyzdžiui, migracija, Brexit ir taip toliau. Mes e, stengsimės bendradarbiauti su pietričių Europos šalimis, e, nes mes, kaip ir mūsų e, kaimynai, esame atsisukę į Europą ir labai svarbu, kad mes dabar plėtotume gerus kaiminystės santykius su mūsų supančiomis šalimis, nes tai yra šios, šios Europos žemynų dalies taikos garantas. E mes stengiamės ieškoti sprendimų. Manau, kad mums reikia dabar pasinaudoti artimiausių laikotarpių ir sukurti tokią Bosniją ir Hercegoviną, kuri būtų saugi E, valstybė visoms trims čia gyvenančioms tautoms. Taip pat e, mes norėtume į, įstoti į Europos Sąjungą, kuri yra e, taikos saugumo ir ekonomikos klistėjimo erdvė. Is... Ačiū. Toliau Kosovo asamblėjos vardu kalbės ponas Memli Krasnikė. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, mėly kolegos, kolegos iš vakarų Balkanų, noriu visų pirma pasakyti, kad mes vertiname šiuo aukšto lygio apvalaus, apvaliuoju stalu. E, tikimės, kad šis forumas bus rengiamas ir kitais metais, nes tai mums sutikia galimybę tiesiogiai pasikeisti nuomonėmis ne tik su Bruselio pareigūnais, bet ir Mm, palyginti regiono šalių pasiektą pažangą. Kosovui Europos integracijos darbo atvarkė yra ypač svarbi. Netgi pagrindinės politinės šalies diskusijose e, dominuoja šios temos. Ypač Kosovo asamblėje. Aš nekalbėsiu apie ES Kosovo ryšius, bet apie vieną svarbiausių šių santykių temų. Norėčiau visų pirma pabrėžti kokia svarbi yra aiški ES perspektyva Kosovui ir e, visam regionui. Noriu e, prisiminti Junkerio pasakytą e, padėties apžvalgos bendrijoje kalbą parlamente, kur buvo kalbėta apie kos perspektyvas Kosovui regiono šalis nusipelno tokios perspektyvos. Jei tokios perspektyvos nebūtų ar būtų suvokta, kad jos nėra, tai pakenktų pastangoms siekti e, reformų ir pažangos. Uh, Kosove vyko keliari rinkimai, paskutinieji jų vietiniai rinkimai buvo surenkti praėjusį sekmadienį. Nežiūrintų pokyčių, e, vyriausybės įsipareigimas ES e perspektyvai nesikeičia. ES integracijos procesas išlieka svarbiausių prioritetų visų valstybės institucijų ir ypač stabilizacijos ir asociacijos sutarties įgyvendinimas bei e, Kosovo piliečių laisvo judėjimo užtikrinimas Schengen erdvėje, panaikinus vizų reikalavimą. E, įgyvendinamas asociacijos susitarimas e, Tačiau rinkimai niekada, žinoma, neprisideda prie reformų paspartinimo. Vyriausybė siekia gyventinti Europos reformų darbo tvarkę tam teikia prioritetą. Vyriausybė aptarė svarbiausius darbus, kurie laukia šioje srityje. Vyks vidinės diskusijos ir apmąstymai ir draugės Europos komisija e, bus sutarta dėl pagrindinio ateities reformų. Kosovo valstybės institucijos, e, taip pat ir šalies vyriausybė bei asamblėje, pažadėjo imtis visų reikalingų reformų kad artimiausioje ateityje e, šaliai būtų suteiktas kandidatės statusas. Mes rengėmės dirbti ir glaudžiai kontroliuoti savo pastangas su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis. Vizų režimo liberalizavimas bėgant laikui e, šio klausimo sprendimas tampa vis aktualesnis e, dabar šis klausimas yra įstrigęs aklavėtėje. Tai ypač neparanku Kosovo piliečiams ir ypač Kosovo jaunimui sudarius vyriausybę, nauja valstybės komisija dėl sienos demarkavimo buvo paskirta ir pradės savo darbą ir tikimės, kad ji netrukus pademonstruos rezultatų. Kosovo institucijos yra pasiryžę siekti geresnių rezultatų kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei korupcija. Galiausiai Kosovas sėkmingiausiai sprendžia nelegalios migracijos klausimą regione. Bet aš noriu pabrėžti, kad visi piliečiai nusipelno galimybės laisvai keliauti Šengeno erdvėje ir nebūti palikti juodojoje Europos kilėje kai, nes daugelis regiono kitų valstybių turi galimybę atidaryti jau daugelį metų. Mes esame įsipareigoję siekti draugiškų kaiminių santykių, bendradarbiauti su kaiminėmis, kad tai būtų naudinga visom, visam regionui vienodai. E, sveikiname Triesto vadovų susitikimo rezultatus, ypač dėl e, pareiškimo, kad bus e, siekiama pašalinti kliūtės vidiniai prekybai. 2017 buvo patvirtinti projektas, Vakarų Balkanų e, fondo projektas, taip pat regioninis jaunimo klausimų biuras, bet vis dėlto mums išlieka, išlieka didelis susirūpinimas dėl to, kad nepripažįsta Serbija ir Bosnija ir Hercegovina. Mūsų nepripažina. Dialogas su Serbija e, vyksta netgi e, per rinkimus numatytas naujas etapas, tačiau kai kur stinga pastangų įgyvendinti sprendimus. Norime, kad būtų aiškus darbų tvarkaraštis patvirtintas ir kad būtų normalizuoti santykiai mūsų šalių. Užbaigdamas norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams bei Briuselio institucijoms už nuolatinę nenuilstamą dėmesį Kosovo institucijoms, bet aš noriu dar kartą pakartoti, kad mums reikia iškios perspektyvos, bent jau suvokimas, kad tokia perspektyva egzistuoja, būtų geras ženklas ir tai tikrai užtikrintų didesnį entuzijazmą. Ačiū, pona, ponui Krasnyki. Dabar žodis ponui Aten Grūbi, Europos reikalų komiteto pirmininkui, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos parlamente. Ačiū, ponė pirmininkė, užsienio reikalų komiteto pirmininkė. Pone Danielsenai, gerbiami nariai, gerbiami valstybių narių, uh, parlamento atstovai, regiono atstovai, ponios ir ponai. Noriu padėkoti už e, šį kvietimą, taip pat už tai, kad surinkta ši konferencija. Noriu padėkoti, kad sukvietėte visus mus į mūsų bendrus namus Europos parlamentą, kad sukvietėte visas vakarų Balkanų šalis ten, kurios ir turėtų būti. Noriu padėkoti ir už sutiktą galimybę papasakoti Makedonijos istoriją, naująją istoriją, kurią kūrėme ir kuri yra bendras ES ir Makedonijos sėkmės projektas. Pradėsiu nuo 2005-ųjų. Prieš 12 metų Makedonijai buvo sutiktas e, narys ES kandidatės statusas. 12 metų laukiame niekam nesikeičia. 2008 komisija patvirtino pozityvę, pozityves rekomendacijas, siūlydama pradėti darybas su mumis. 2009 buvo liberalizuotas vizų režimas su mumis, mūsų draugai Kosove jo vis dar laukia, norime paprašyti, kad ir toks žingsnis būtų žengtas ir jų vardu. O šiandien e, yra susidariusi štai kokia unikali situacija. Yra rekomendacija padėti, pradėti stojimo dėrybas dėl visapusiškos narystės Europos Sąjungoje. Tačiau norėčiau patikinti Jūs, kad visi mes atstovaujantis Makedonijos, Makedonijos Respubliką, pozicijos ir opozicijos atstovai, esame e, pasiryžę siekti ilgalaikio tikslo ir remtis E, atvirumu sprendimų paieškoje ir tapti visą teisę NATO ir ES nare. Norime, kad mūsų šalis palaikytų gerus santykius su visomis kaiminėmis, tai ir bandome, to ir bandome siekti, dalyvaudami visose regiono iniciatyvose ir kurdami Makedoniją, kuri būtų atvira pasauliui. Pradėjome e, daryti visus namų darbus, kuriuos mums uždavėte surenkdami patikimus, laisvus ir sąžiningus bei demokratiškus rinkimus, kurie tokiais ir buvo patvirtinti visų, o piliečiai išsakė savo valią, vienbalsiai pasisakė už Makedonijos Respublikos reformų kelią. Tai reiškia pareiga visiems mūsų parlamento nariams, išrinktiems merams bei vyriausybės nariams. Mes toliau svarbą teikiame visų reformų įgyvendinimui bei tą atsakomybę, kurią prisijėmėme jūsų atžvilgių, Bruselio atžvilgių. Testinė parama e, valstybės prokuratūros darbui. E, Makedonijoje paskirtas naujas prokuroras neseniai. Taip pat primta visa eilė įstatymų, pavyzdžiui, teismų srityje dėl e, liudininkų apsaugos, dėl e, te, teismų tarybų, taip pat dėl teisėjų iliustracijos bei valstybės valdymo įstatymai. Neseniai patvirtiname įstatymą dėl e, kardomųjų su, sugriežtintų priemonių ir iki metų pabaigos pabaig, užbaigsime skirti šalies ambasadorius bei bus paskirti Konstitucinio teismo teisėjai. Visos šios reformos ir visos šios užduotis yra tie namų darbai, kuriuos e, mums uždavėte, tikimės juos įvykdyti iki gruodžio mėnesio ir įgyvendinti visus keliamus reikalavimus. Ir tikimės, kad bus uh, parengta iški rekomendacija ir numatyta stojimo dėrybų pradžia. Taip pat palaikome politinį dialogą ir siekiame sutarimo visais minėtais klausimais, kurie priartintų Makedoniją prie ES įstatymo viršenybės rytie žiniasklaidos laisvės, žodžio laisvės, žmogaus teisų, kovos su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija, gerų kaimininių santykių ir pilietinės visuomenės bedadarbiavime. Dėl gerų kaimininių santykių labai džiugu Jūs informuoti, kad veikiausiai iki šių metų pabaigos parlamentas bus ratifikavęs gerus, gerų kaimininių santykių sutartį su mūsų kaiminė Bulgarija. Iki šiol tas neišspręstas klausimas buvo kliūtimi ir tai padės mums spręsti kitą absurdišką ginčą su mūsų pietinė kaiminė Graikija dėl pavadinimo. Tarp Skopijas ir Atenų prasidėjo dialogas, jis progresuoja ir tikimės, kad 2000. 18 bus rezultatų metai ir pasieksime apčiopimų rezultatų visais mano minėtais klausimais. Jeigu gyvendinsime visus tikslus pasieksime vieno svarbiausio tikslo. Susigražinsime visų piliečių pasitikėjimą, jų pasitikėjimą šalies institucijomis. Atkursime gerus santykius su visais kaimynėmis. Mačiau, matau kolegų iš Serbijos, Albanijos, Kosovo, su kuriais mūsų santykiai yra nepriekaištingi ir noriu padėkoti jiems už visą jų paramą. Užbaigdamas dar porą minučių Ne, pusę minutės turite, sako pirmininkas. ES nėra užbaigta pilna be mūsų, todėl Makedonija nusipelno antro šanso. Ne NVO politinės partijos, ne žiniasklaida, visi taip mano ir nori pasidžiaugti drauge su jumis sėkme, kurios drauge pasiekėme. Ir norime, kad, būtų, e, kad priartėtume prie stojimo dėrybų mm, ir džiaugiantis šią bendrą sėkmę esu pasirengęs toliau žengti šiuo keliu rimtis bendrų pasnagų, nes mes visi esame vieno dalis. Panas Viksanovič, ES integracijos komiteto narys, Jotkalnyjos parlamento atstovas. Kirmas pirmininkė, aš norėčiau e, pasakyti, kad man labai malonu dalyvauti šios dienos renginyje, kadangi, manau, tai yra gera iniciatyva, e, skatinanti plėtros politiką. Prieš pas, išsakydamas pagrindinius argumentus, aš norėčiau pasakyti, kad dėkojame kolegai Charles Tanner už jo vakardienos žodžius. Buvo puiku išklausyti visų e, pagirimų Jotganijai. Manome, kad mes jų nusipelnėme. Taip pat norėčiau pabrėžti, pono Junker laišką, kur pirmą kartą jis e, nurodė narystės datą Serbijai ir jo tanijai Europos Sąjungoje. Ir mes manome, kad mūsų vidinis pasirinkimas e, bus pasirengęs dar prieš, šią, prieš šį terminą ir 2025 e, metais mes busime lygiai teisiai nariai. Mes esame įsipareigoję taikyti regatą mm, principą, o ne kažkokį konvojus požiūrį. Esame pasirengę teikti pagalbą kaimynams, einantiems taip pat europinių kelių, kaip ir mes esame gavę paramą iš draugų. Manome, kad kiekviena šalis turėtų būti svarstama ir remintis jų pačių rezultatais. Ir mes nepadėsime Mm, mm, padėsim tiems, kurie mm, padeda mums, kad mes galėtume palaukti ir visi stoti kartu. E, taip pat dėl Berlyno proceso mes manome, kad tai yra dar viena nuolatinės es pagalbos forma pagalbos vakarų Balkanams. Mes taip pat e, pritarėme Berlynas plus procesui, kuris, kurį pradėjo Vokietijos ministras pirmininkas Sigmar Gabriel Mes žinome, kad be gerų infrastruktūros ryšių mes negalime sukurti gerų kaiminystės santykių. Taip pat e, džiaugiamės e, ir e, Bulgarijos pirmininkavimu, kuris artėja. Jotkalnyje teisingai vadinama lyderių stojimo darybose ir tai yra dėl mūsų rezultatų. Mes atidarėme 28 dėrybinius skyrius ir tris iš jų jau esame užbaigę, uždarę. Aš norėčiau pasidžiaugti faktu, kad mūsų europinis kelias, europiniam keliui pritarė tiek mm, vyriausybė, tiek opozicija tai yra ir socialinis klausimas. Kodėl Jotkalnyjai sekasi eiti europiniu keliu? Mums sekasi todėl, kad mes visą laiką buvome sprendimų dalis, randame sprendimą visoms problemams. Nesame dar ES nariai, tačiau, tačiau mes gyvename europinėmis vertybėmis. Pateiksiu tokius faktus. Žinome, kad tragiška laikais, karo metais, mes buvome vienintelė šalis, kuri išlaikėme savo teritorijoje taiką. Nors geografinė prasme mes esame maži, bet mes priėmėme labai daug pabėgėlių, taip pademonstruodami savo plotį, savo dydį tuo metu, kai vyko ūkio krizė ir išgyvename visas kitas krizės. Prieš 11 metų mes atnaujiname, atkūrėme savo nepriklausomybę, nepriklausomybės e, atkūrimas tai yra dramatiškas įvykis. Primenu, kad mes esame viena iš tų retų šalių, kuri palaikome gerus ryšius su visais kaimynais. Priminsiu, kad mes gerbėme mažumų teisės, aš esu kuratų mažumos narys Jotkalnyjoje, skatiname etninę tapatybę savo šalyse ir mūsų mažumas naudojasi šią teisę ir pritarė šalies suverenumui. Tokie yra pavyzdžiai, kaip mes išgyvename, kaip mes gyvename remdamiesi europinėmis vartybėmis, o mūsų užduotis yra e, tiesiog įgyventinti šias e, vertybės, kad jomis remtųsi mūsų institucijos. Mes dirbame su nuolatiniais partneriais ir esame jiems visiems dėkingi. Ačiū. Dėkoju ir galiausiai ponas Milorat Mihatovič iš e, Serbijos Narodnos Kupščina. Prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Labai malonu, kad turiu šitą galimybę ir galiu kreiptis į Jūs, atstovaudamas Serbijos Respublikos nacionalinę tarybą. Turiu pasakyti, kad Serbijos Respublika jos dalyvavimas visose posėdžiuose, kurie yra skirti regiono bendradarbiavimui vakarų Balkanuose yra labai svarbus, nes e, tai yra viena iš, vienas iš mūsų strateginių prioritetų. Serbija, kaip ir kitos regiono šalis, dalyvauja ir siekia pagerinti tarpusavę bendradarbiavimą ir dalyvavimą regioninėse organizacijose, dalyvavimą iniciatyvose. Taip pat e, mes įgyvendiname pasirašytas sutartis, mes manome, kad mūsų regionas taps stabilumo regionu. Tikiuosi, kad mes visi dirbsime kartu, ypač atsižvelgiant į tą faktą, kad nuo to, kai mes pradėjome e, Europinį projektą 2003 metais, mes e, mums buvo nurodyti terminai 2025 metai yra perspektyvus e, narystės metai tiek Sterbinkanijai, tiek turbūt vis, visoms vakarų Balkanų šalims. Todėl tarpusavio darbas ir tarpusavio pagalba yra pagrindas. Stojimas Europos Sąjunga yra strateginis e, Serbijos Respublikos tikslas nėra jokių abejonių. Dėl to aš noriu pabrėžti, kad e, Serbijos nacionalinėje asamblėjoje dauguma e, pritarė e, Serbijos narystė Europos Sąjungoje apie 86 procentai nacionalinės asamblėjos, vyriausybės narių ir valstybinių institucijų narių sutinka ir teigia, kad Europos integracijos procesas yra procesas, kuris reiškia vidinės reformas tam, kad sukurtume stabilės demokratinės institucijas ir rinkos ekonomiką. Tarsiu keletą žodžių apie šį procesą, kas pasiekta. Serbija pradėjo darybas 2014 metais, o 2000, 2015 metų gruodį buvo atidaryti pirmieji darybiniai skyriai ir dešimt iš jų buvo atidaryta, o du e, laikinai buvo sustabdyti. Mes planuojame atidaryti dar tris darybinius skyrius iki šių metų pabaigos. Tikimės, kad šis procesas pagreitės atsižvelgiant į tai, kad e, techninių, administracinių ir profesinių požiūrių mes esam pasirengę dėryboms. Esam pasirengę e, vykdyti savo įsipareigojimus, kurie kyla iš e, stojimo proceso. Kaip žinote, Berlyno procesas atvėrė naujas perspektyvas visam regionui. Mums tai yra svarbiausias dalykas, mes turime susitarti tarpusavyje ir bendradarbiauti, ypač kalbant apie infrastruktūrą ir ekonomiką, o taip pat e, jaunimo bendradarbiavimą, e, ekonomikos vystimą ir e, gyvenimo standartų e, padidinimą yra pagrindinis uždavinys mums visiems vakarų Balkanuose, atsižvelgiant į problemas ir jaunimo mm, nedarbas yra didžiulė regiono problema. Dėl to e, reikalingų reformų įgyvendinimas tam, kad sukurtume erdvės jaunimui vakarų Balkanuose turėtų būti mūsų pagrindinė užduotis. Ir šiuo požiūriu yra svarbu paminėti mm, tarp valstybinio bendradarbiavimo programas, kurias remia IPA fondai. Kai dėl pasiektos plėtros manome, kad tai yra dvipusis judėjimas. Naujosios valstybės narės stiprina politinį stabilumą ir ekonomikos pažangą Europos Sąjungoje, o narystė Europos Sąjungoje prisideda prie ūkio pažangos ir politinio stabilumo naujosiose valstybėse narėse. Štai kodėl aš e, esu įsitikinęs, kad tik tai su vakarų Balkanų šalimis Europos Sąjunga gali būti vieninga ir besivlečianti. Dėkuoju, ponė Mijatovič. Išgirdėm Balkanų šalių nuomonę, mes dabar kreipiamės į nacionalinių parlamento atstovus. Tai yra dabar pirmininkaujančios šalies e, taryboje ir būsimos pirmininkaujančios šalies be to parlamentų nariai ir išorės veiksmų tarnyba. Tie kurie dabar kalbės. E, jums bus skirta 5-6 minutės. Pirmas kalbėtojas, tikiuosi teisingai sakau, ponė Kainpentus Rozimanus, užsienio reikalų e, komiteto Europos parlamente pavaduotoja. Prašom žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, ištarėte labai teisingai. Gerbėmi Europos parlamento nariai, gerbėmi kolegos iš nacionalinių parlamentų. Pirmiausia, dėkui už šias diskusijas. Aš esu iš šalies, kuri ne vien tik tai pirmininkauja taryboje šiuo metu, bet mes esame įvykdę visas reikalingas reformas. Ne visuomet buvo lengva. Mes žinome labai pritarėme tą atvirų durų politiką Europos Sąjungoje. Netgi jeigu procesas kartais yra ir kai kuriais atvejais būna e, šiek tiek lėtesnis negu tikėjomės, visuomet reikia judėti į priekį, nors ir e, darydami mažesnius žingsnelius, bet vis tiek artėjame prie pagrindinio tikslo. Plėtros perspektyva yra viena svarbiausių priemonių ES skatinti reformams ir plėsti Europos vertybės stončiosiuose šalyse. Ir e, plėtros darbotvarkė yra tinkamiausia šioms šalims. Europos Estijos pirmininkavimo prioritetai buvo atviri, atvira ir inovatyvi Europos ekonomika, skaitminė Europa ir apriepianti ir tvari Europa bet e, vienas iš pačių didžiausių prioritetų buvo saugi Europa. Manau, labai aišku, kad ilgalaikių požiūrių neįmanoma įsivaizduoti, kad šis tikslas galėtų būti pasiektas be vakarų Balkanų šalių. Manau, kad e, reikia žiūrėti Europos žemėlapį, kad suprastume, jog šių šalių ateitis yra su Europos Sąjunga. Vakarų Balkanų regiono stabilumas yra Europos stabilumo dalis ir, kaip visi žinome, ir platesnio stabilumo dalis. Galbūt kažkas kažkur gali apibūdinti, kaip Europos Sąjungai galėtų gerai sektis, jeigu vakarų Balkanų šalis nesintegruotų į Europos Sąjungą arba jeigu šios šalis taiga pasuktų kitų kelių mes e, nemanome, kad tai atitiktų es interesus. Aišku, matome kitus žaidėjus, kurie tuo suinteresuoti, bet ne Europos Sąjunga. Jau minėjau, viena dimensija, kurią reikia nušviesti dar kartą, tai yra tai, kad e, kartais tai išnyks, tai iš plėtros diskusijų, bet galbūt, na, neišnyksta, bet tiesiog nepakankamai dažnai ją atkreipiamės dėmesys. O ši dimensija yra saugumo, paminėjime saugumas, tai yra labai svarbi dalis, niekas nenori, kad istorija pasikartotų regione, apie kurį kalbama, ir niekas nenori kartoti tų pačių klaidų artėjantis iššūkiai kaip migracijos krize ir įvairios grėsmės taip pat pabrėžia, kaip svarbu glaučiai bendarbiauti ir dirbti kartu, siekiant tvarių sprendimų. Estija pritarė plėtrai ir europinės perspektyvos e, sutikimo vakarų Balkanuose. Mes remiame europinę perspektyvą regione ir jeigu leisite, aš peržiūrėsiu, kokia yra padėtis dabartinė da, šalyse. Pirmininkaujant Estijai, stojimo procesas paspartėjo su Jotkalnyje ir Serbija. Ir atsirado nauja viltis, kad iki mūsų pirmininkaujant pirmininkavimo pabaigos bus atidaryti nauji dėrybiniai skyriai su abiem, abiem šalim kandidatėms, konkrečiau dvi, du skyriai su Jotkalnyje ir iki trijų skyrių su Serbija. Mes e, pritarėme e, situacijai Makedonijoje, kur nauja vyriausybė įsipareigojo dalyvauti Euroatlantinėje integracijoje. Kai dėl Albanijos mes pritarėme vyriausybės įsipareigojimą pasiekti apčiuopiamą pažangą prioritetinėse sritise, kaip teisingumo reformas, kova su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Tikslas yra pradėti stojimo dėrybas. Dėl Bosnijos Hercegovinos Tikimės, kad šalis pasieks rezultatų e, reformų darbo tvarkėje, taip pat ir Kosove. Pirmininkaujantį Estiją tikisi didesnių pastangų, kurias skirs naujoji vyriausybė, e, įgyventinant reformas, tikimės, kad Kosovas vykdys paskutinės dvi likusias sąlygas e, visų režimo liberalizavimo politikoje, kaip jau čia šiandien buvo paminėta. Tikimės pažangos dialogo su Priština ir Belgradu. Kaip pirmininkaujantį valstybę mes pritarėme komisijos planui parengti į ateitį orientuotą strategiją Europos Sąjungos plėtrai vakarų Balkanuose, tai turėtų būti padaryta kitų metų vasario mėnesį ir strategija su kasmetiniu e, plėtros paketu turėtų būti parengta balandžio mėnesį, tai sukurs pagreitį ir e, tiesiog sustiprins es plėtros politiką. Tikimės, kad ES priims sprendimą pradėti stojimo dėrybas su buvusia Jugoslavijos e, Makedonijos Respublika ir taip pat Albanija. Pirmininkaujantį Estiją pabrėžia, kad e, aktyvės plėtra turi didžiulę vertę, taip pat strateginis bendradarbiavimas svarbus regione. Tikslas yra padidinti ES matomumą. Baigdama, norėčiau pakartoti kad galiu pasinaudoti Estijos patirtimi ir pasakyti, kad reikia pakankamai vertinti būsimą poveikį ir vaidmenį tos draugiškos politinės retorikos, kuri yra naudojama Vakarų Balkanuose. Technokratinė kalba nieko nepadeda, nepritraukia žmonių. Tai šalia pagalbos, tos strateginės komunikacijos pagalbos, bet ir mes patys turime atitinkamai e, atitinkamą registrą pasirinkti. Dėkui uždėmesi, dėkui už diskusiją. Thank you, dear colleague from Estonia. Dėkoju kolegijai iš Estijos. Dabar ponas Haris Tugačiov, jis yra Bulgarijos parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Ačiū pirmininkė, gerbėmieji Europos nacionalinių parlamentų nariai, ponios ir ponai, man didelė garbė kreiptis į Jūs čia ne tik kaip pirmininkausiančios Bulgarijos atstovui, bet kaip ir e, ES narės iš Balkanų atstovui. Ir labai svarbu pakalbėti apie europinę perspektyvą kolegų iš Vakarų Balkano akivaizdoje. Europai kaip niekada reikia solidarumo, taikos ir stabilumo. Ir mes, pirmininkaudami ES taryboje, orientuosimės į e, Europos ateitį, ekonominę ir socialinę sanglaudą, e, stabilumą Vakarų Balkanuose, saugumą ir stabilumą Europoje, skaitmeninę ekonomiką. Bulgarija pripažįsta savo atsakomybę ir valstybėms narėms, ir regionui. Stengsimės prie prisidėti prie stabilumo ir klėstėjimo Europoje. Ir geriausias būdas tai to pasiekti yra suteikti europiniam perspektyvą vakarų Balkanų šalims. Šios šalis turi pasiekti ekonominę ir politinę transformaciją ir įgyvendinti reformas, o tai padaryti nėra lengva. Tačiau manau, kad Vakarų Balkanų šalims geresnio kelio nei e, dalyvavimas Europos projekte nėra. Šios šalis turi pereiti prie visapusiškos rinkos ekonomikos, kuri galėtų atsispirti bendros rinkos iššūkiams. Taip pat turi būti paisoma įstatymų viršienybės principo, teismų nepriklausomumo, taip pat reikia kovoti su didėjančia korupcija. Be to, Šios šalis, šalis turi parodyti, kad e, jos pritarė mūsų bendroms e, laisvės, demokratijos vertybėms. Taip pat, turėdami galvoje šio regiono praeitį, mes akcentuojame gerų kaimininių santykių e, svarbą ir regionį bendradarbiavimą. Reikia, kad politinė aplinka orientuotųsi į busimų kartų ateitį. Tai parodys politinės brandos lygį ir pasirinkimą E, įveikti savo e, praeities traumas. Taigi būtini geri kaimininiai santykiai Ir neseniai Bulgarija ir Makedonija pasirašė susitarimą. Tai yra labai geras konkretus pavyzdys. Ir tikimės, kad šis susitarimas taps įkvėpimo šaltiniu visam regionui. Bulgarija surenks ES ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikimą gegužės mėnesį. Jam pirmininkaus Europos vadovų tarybos pirmininkas ponas Taskas. Tuskas, mūsų tikslas pasiūsti signalą Vakarų Balkanams apie ES pasiryžimą suteikti šiam šalims europinę perspektyvą. Konkre konkre... Bulgarija pirmininkaudama konkrečiai orientuosis į europinę perspektyvą vakarų Balkanams ir taip pat ryšius komunikacija. Štai aprieps įvairius e, infrastruktūros, ryšių technologijų aspektus. Tai yra labai svarbus veiksnys, norint paskatinti investiciją šiame regione ir stiprinti sąsajas tarp vakarų Balkanų e, šalių ir ES valstybių narių. E, labai svarbu, pripažinti, kad vis dar susidurėme su problema, kai vakarų Balkanų piliečiai keliauja į Europos Sąjungas. Taip pat mm, Sofijoje vyksančio viršūnių sutikimo metu bus kalbama ir apie tarptinklinio ryšio kainas. Po komisijos pirmininko Junkerio pasakytos kalbos apie Europos ateitį Mes žinome, kad komisija 18 metais turėtų pateikti e, strategiją e, dėl sėkmingo Kosovo ir Serbijos integracijos. Dar vienas svarbis rytis yra kova su korupcija. Mes e, manome, kad kiekviena valstybė turi būti vertinama pagal nuopelnus, turi būti stiprinamos institucijos, įstatymų viršienybės principas, svarbu švelninti nestabilumo riziką siekti ekonominio augimo. Ir labai svarbu, kad stojimo procesas ir toliau liktų individualus ir būtų atsižvelgiama į kiekvienos valstybės nuopelnus. E, pir, Bulgarijos pirmininkavimo metu mes lauksime kitų visų šešių šalių žingsnių, tikėmės atidaryti naujus dėrybų e, skyrius su Serbija ir Jotkalnyje, Taip pat e, tikimės, kad kitur bus sudarytos greitai, bus, Bosnijoje ir Hercegovinoje bus greitai sudaryta vyriausybė, kad bus įgyvendinamos ilgai lauktos reformos. Taip pat e, manome, kad Albanija e, gali pasiekti pakankamos pažangos ir bus galima tada priimti politinį sprendimą dėl šios šalies stojimo ir dėrybų pradėjimo. Taip pat mes tikimės, kad Bosnija ir Hercegovina stiprins savo europinę perspektyvą. Ir įgyven, atsakys į Europos komisijos klausimino klausimus, o tai leis įvertinti šios šalies pasirinkimą siekti europinės integracijos. Ir dėl Kosovo tikimės, kad vyriausybė įgyvenins reikiamas reformas ir parodys konkrečius rezultatus dėl vizų ir liberalizavimo. Baigdamas galiu pasakyti, kad Vakarų Balkanų šalių europinė e, perspektyva reiškia strateginės investicijas į taiką, stabilumą ir saugumą Europoje. Šio regiono stabilumas, saugumas taip pat prisideda ir Europ, prie Europos stabilumo ir saugumo. Now... Dėkoju kolegai iš Bulgarijos. Dabar e, AFET darbo grupės e, Vakarų Balkanams pirmininkas. Tai yra ponas Edvard Kukan, nepakartojamas ponas Edvard Kukan. Ačiū pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau pasisveikinti su visais parlamentų nariais, kurie dalyvauja labai svarbioje tarptautinėje konferencijoje šiuo metu šioje svarbioje vietoje, tai yra Europos parlamente. Aš dabar nenoriu čia dalintis privalomų optimizmų, bet manau, kad galiu tikrai pasakyti, jog e, esu įsitikinęs, kad e, plėtros procesas įgyja naują pagreitį. Matome tam tikrų teigiamų poslinkių šio regiono šalise, tačiau tuo pačiu metu Europos institucijos vėl pradeda daugiau dėmesio skirti integracijos e, darbo tvarkiai Vakarų Balkanuose. Ir aš tikrai tikiuosi, kad būsimos pirmininkaujančios valstybės skirs daugiau dėmesio šiam regionui ir jo politiniams pokyčiams. Aš labai atidžiai klausiausi e, Bulgarijos parlamento atstovo, kuris kalbėjo prieš mane. Na, Bulgarijos ketinimai skamba labai rimtai. Bulgarija nusiteikusi Vakarų Balkanų integracijos procesą plėtoti. Mes labai atidžiai klausomės, na, su jumis ir busima, busimomis pirmininkausiančiomis valstybėmis siejame labai didelius lūkesčius, nes tos valstybės yra arba iš to regiono, arba, pavyzdžiui, turėsime Austriją, kuri turi daug patirties. Aš tikiuosi, kad šie lūkesčiai yra tikrai pagristi ir realūs. Taigi prašau tęsti darbą. Įvyko keliari rinkimai e, tam, šiame regione šiemet. Matėme, kad kai kurios šalis įgyvendina, toliau įgyvendina svarbes reformas, e, kitos šalis daro tokią stabilę pažangą dėrybose. Taip pat reikėtų paminėti, kad sulaukėme pozityvesnių signalų iš ES. Pavyzdžiui, keletas iš jūsų minėjote e, komisijos pirmininko kalba apie ES padėtį. E, integracijos procesai sulaukia tam tikro šviežio oro gūsio. Labai tikiuosi, kad šis integracijos procesas paskatins ir kitas regiono šalis pradėti stojimo dėrybas kitais metais. Tačiau tuo pačiu metu e, integracijos procesas turėtų sustiprinti stojimo procesas turėtų sustiprinti reformų darbo atverkė. Yra keletas šalių, kur reformas reikia spartinti, visos šalis susiduria su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Ir daugeliu atveju matome, kad prastėja žiniasklaidos laisvės padėtis ir taip pat yra silpnos demokratinės institucijos. Kila problemų su įstatymų viršinybės principu ir su politinė kultūra. Dėl to Tai dažnai sukelia politinį nestabilumą, e, kliudo stojimo procesui ir apskritai kelia kliučių visam integracijos procesui. Ir mums tai kelia klausimą, kokios yra šio proceso perspektyvos ir kokia turi būti mūsų kito laikotarpio vizija. Kad galėtume žengti pirmin, mes turime pasimokyti iš ankstesnių plėtros etapų ir pasiektos pažangos. ES narystė yra svarbi paskata daug ką keisti ir mes neturėtume to menkinti. Mūsų tikslai turi būti aiškus. Mes turime e, stengtis, e, kad šio regiono eurointegracijos e, procesas nenukryptų nuo kurso, mes turime taip pat galvoti apie viso regiono stabilumą ir saugumą. Mes turime nuolat bendrauti su šalimis kandidatėmis, tai gali būti daroma per oficialius politinius kontaktus, teikiant finansinę pagalbą reformų procesams taip pat įtraukiant šias šalis į ES projektus. Taip pat e, reikia stengtis, kad tie projektai padėtų užmėgsti daugiau žmogiško kontakto. Mes taip pat turime galvoti apie naujus įtraukimo būdus. Pavyzdžiui, šį regioną galėtume įtraukti į mūsų transporto ir energetikos tinklus. Be to, reikėtų labiau pripažinti Vakarų Balkanų politinius reikalus, reikėtų sukurti ES specialų įgaliotinį šiam regionui. Integracijos procesas vyksta abiem kryptimis. Mes įsipareigodami plėtoti ryšius su regionu turėtume tikėtis aiškaus pasiryžimo įgyvendinti reformų darbo atvarkė. Deja, taip yra ne visada. Pastaraisiais metais matėme, kad kilo nemažai sunkumų ir krizių, kurios apribojo kai kurių šalių integracijos perspektyvas. Čia ypač kalbu apie vidaus politinės krizės, kurias lemia silpnos demokratinės institucijos, įstatymų viršinybės principo nebuvimas, autokratinė e, kultūra ir lyderystės nebuvimas. Ir tokių problemų, politinių problemų sprendimas boikoto būdu dažnai sukelia nestabilumą ir kai kuriais atvejais kelia kliučių integracijos procesui. Aš čia neminiu konkrečių šalių, jos pačios žino, apie kurias aš kalbu. E, kad galėtume judėti pirmin, mes turime atnaujinti savo įsipareigojimus. Tai turi padaryti ir jūs, tame regione esančios šalis, ir mes, ES institucijos. Mes turime užsibriežti tikslus ir e, savo politinėje darbo tvarkėje daugiau dėmesio skirti šio regiono integracijai. Ačiū. Thank you so much, dear Edward Kukan, and let me. Dėkoju ponui Kukan. Noriu padėkoti Jums už Jūsų fantastišką darbą su Vakarų Balkanų šalimis. Jūs iš esmės esate viso šio proceso tėvas. Dabar pereisiu prie Europos ir Centrinės Azijos laikinojo direktoriaus, laikinosios direktoriaus pavaduotojos iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Prašom. Ačiū pirmininkė. Labai malonu čia dalyvauti. Girdėjome, kad nuomonės yra labai panašios ir nuomonių skirtumų yra nedaug, o tai neįprasta šiame parlamente. Norėčiau pakalbėti apie keletą dalykų. Visų pirma, galimybės. Ir čia dabar norėčiau uh, taip me, per metaforą susijęti du naujus skyrius. Vienas skyrius buvo paminėtas, tai yra migracija ir saugumas. Šį skyrių e, pristatė vyriausioji galiotinė, ponė Mogerinė, kalbėdama apskritai apie varkų, vakarų Balkanų e, integracijos procesą. Ir toliau kitas dalykas yra Prištinos e, dialogas, kur jame, tai, kuriam taip pat vadovauja vyriausiai galiotinė. Ir taip pat pirmininkas Junkeris kitais metais pristatys naują strategiją, apie ją jis jau užsiminė, sakydamas kalbą apie ES dabartinę padėtį. Ir visa tai yra puikios galimybės, mm, apie tai kalbėjo ir pirmininkaujanti valstybė, ir pirmininkausianti valstybė. Tai yra puikus mūsų darbo pagrindas. Ir taip pat čia atsakomybė tenka valstybėms narėms ir Europos parlamentui. Noriu pasakyti, kad žinoma, jūs visi veikiate pagal žmonių valią. Ir jeigu pažvelgtume, kaip yra ES viduje, pamatytume, kad parama e, integracijai ir plėtrai ES yra maždaug 48 procentai. Žinoma, čia yra šiokių tokių sviravimų ir vairiose valstybėse ir akivaizdu, kad šioje srityje reikia nemažai padirbėti ir iš tikrųjų tai kontrastuoja su ta parama, kurią matome pačiuose Balkanuose. Albanijoje ta parama yra labai didelė - 86 procentai. O mažiausia parama, 49 procentai, yra Serbijoje, bet tai vis tiek yra pusė Taigi mes turime dirbti iš vien. Tai yra didelis iššūkis. Mes turime kitų laikotarpiu palengti į savo pusę visuomenės nuomonę. Pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad čia auditorijoje yra tiek daug jaunų žmonių. 25 procentai, čia žinoma kalbu ir apie poną Fleckenstein, 25 procentai vakarų Balkanų valstybių gyventojų gimė po 1999 metų. 1999 metų ir matau daug šių žmonių šioje salėje. Labai svarbu mums kartu žiūrėti į ateitį kartu su šituo jaunimu. E, taip pat labai svarbu, kad e, parlamentai šešiose vakarų Balkanų valstybėse dirbtų tinkamai. Ir pirmininkė, jums leidus norėčiau paminėti keletą problemų susijusių su parlamentų veikimu. Na, mums labai svarbu suprasti, kokie, koks yra vyriausybės valdančiųjų partijų ir opozicijos vaidmuo. Taip pat reikia žiūrėti, kaip yra vertinamos reformos ir integracija. Ir kai jas blokuoja tam tikros politinės grupės ir frakcijos, kyla klausimas, kur šalis nori eiti ateityje. Taigi aš dabar nekantriai laukiu darbo per artimiausius kelis mėnesius su ponia Mogerini, su e, Europos parlamentu ir su čia esančiai žmonėmis, kad visą tai, apie ką kalbame, taptų realybę. Cost. Ačiū. Išklausėme kalbėtojus, kurie pasisakė Europos parlamento, nacionalinių parlamento išorės veiksmų tarnybos vardu, o dabar prasideda klausimo atsakymų raundas. Tuo tarpu 16 kolegų paprašė galimybės pasisakyti. Siūlyčiau apsiriboti trimis minutėmis pasisakymuose. Ir visų pirma, žodis Knutui Fleckensteinui, socdemų frakcijos Europos parlamente atstovui, kuris yra pranešėjęs Albanijos klausimų. Ačiū, pirmininką, kalbėsiu vokiškai. Nežinau, koks įspūdis jums susidarė, kolegos, bet man atrodo, kad aš viską jau esu girdėjęs praeitie. Ir dėl to Kalbėsiu trumpai. Pažvelgę žemėlapį, e, pažvelgus žemėlapį, viskas tampa aišku. Vakarų Balkanų valstybės yra Europos Sąjungos viduryje, Europos viduryje. Ir Europos institucijos, o ypač Europos parlamentas, turi pademonstruoti, kad mes norime tų valstybių. Mums reikia laiko E, dėryboms, reikia, kad įsibėgėtų reformos ir kad jos būtų užbaigtos. Laiko tam prireiks daugiau, nei pradžioje manėme. Ir tas darbas dar kurį laiką be, be abejonės bus vykdomas. Europos Sąjungai reikia išnagrinėti integraciją ir tą suartėjimo momentą, nes man atrodo, kad dabar gyvuoja kažkoks technokratinis monstras biurokratinis. Dėrybos dabar vyksta už uždarų durų ir paskui vieną dieną pareiškiama, kad galima atidaryti darybinį skyrių. Tačiau garantuoju, kad Belgradė niekas nežino, kas yra Kopenhagos kriterijai arba ką reiškia uždaryti, atidaryti darybinių skyrių. Todėl reikia šiek tiek mm, pamastyti apie mūsų vidinę tvarką. Dokumentai yra dokumentai, o kaip su įgyvendinimu? Europos Sąjunga taip pat turi e, kalbėti ir dirbti aiškiau, mes turime būti nuoseklus viduje ir ES ir vidu, už ES. Čia buvo jauni žmonės, kurie laikė lapus su užrašu vizų liberalizavimas. Jūs tikriausiai turėjote omeny Kosovą. Taip, jūs teisus, tikrai atėjo laikas pradėti daryti spaudimą e, darbuotojams pareigūnams Briuselėje, kad tas klausimas būtų išspręstas. Galbūt yra kažkokių kliūčių kai kurioms šalims, bet Europos Sąjungoje vis dar yra žmonių, kuriems e, sienos kelia kliūtį, kelia problemą. Taigi, tą klausimą reikia spręsti. Albanija nuveikė daug daugiau teismų reformos srityje nei kitos besidarančios valstybės. Na, kitos valstybės pasiekė pažangos kitose srityse. Ir kai Europos komisijos pirmininkas kalba apie, mini du konkrečius atvejus, kur E, reikės reformų, o, o kiti to nemini, na, man sunku su to susitaikyti. Svarbu, kad e, teisingai suprastumėme tai, kas yra sakoma. Dar vienas dalykas. Mums reikia patraukti savo pusėn žmonės. Vizų liberalizavimas. Kas po to? Reikia kažko apčiuopiamo, ką žmonės galėtų pajusti, paliesti, išgyventi tiesiogiai Todėl pasisakau, pavyzdžiui, už tarptinklinio ryšio mokesčio panaikinimą, taikyti jį ir toms šalims. Manau, kad tai dėl to suklestės verslas tai e, bus, bus, bus ypač paranku jauniems žmonėms. Man atrodo, kad tą klausimą tikrai atėjo laikas spręsti. Ir paskutinis dalykas. Europos politikai turi kalbėti aiškiai, e, bendraudami su rinkėjais Jie turi pasakyti, kad vakarų Balkanų valstybėms svarbu būti su mumis, ne tik sėdėti drauge už bendro stalo, bet būti drauge. Niekas to nesužinos, jei to nepasakysite. Ir nenustepkite, jei mūsų šalise, mūsų rinkėjų tas argumentas nebūtinai įtikins. Bet jeigu tikrai taip manome, garsiai taip ir pasakykime. Vielen Dank, lieber Kollege Knut Fleckenstein. Ačiū, ponė Fleckenstein. Mielas Knutai Fleckensteinai, dabar išklausysime atstovų iš nacionalinių parlamentų pasisakymų. Ir pirmiausia žodis Italijos atstovui, nes mums nesvetimas jūsų šalies skausmas dėl to, kad nepatekote į pasaulio uh, E, futbolo čempionatą atrankinėse rungtynėse. Pone Marieta, pirmiausia. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, lapkričio mėnesį mums e, sekėsi prastai. Ačiū, noriu padėkoti Jums, noriu padėkoti ir Europos komisijai už kaiminystės politikos iniciatyvas ir noriu padėkoti už atsakymą, kurį, e, kurio sulaukėme iš komisijos, komisijos nario atsakymą e, į laišką, kurį jam nusintėme. Plėtros procese e, žaidžiama Europos įvaizdžių pasitikėjimų Europą. Bet šis procesas turi būti dvipusis Turime pasirūpinti, kad e, būtų ir veiksmai, ir atsakas į juos. Daug kas priklausys nuo veiksmų, kur imsis regiono ir nacionaliniai veikėjai. Pakalbėkime, pažiūrėjau, apie Kroatiją. Tačiau ES turi siūsti ir padrasinančius ženklus, kad e, nesunaikintume žmonių vilčių, ne, ne, nenuviltume jų. Noriu padėkoti už tai, kad buvo paminėti tokie klausimai kaip įstatymo viršenybė, e, taip pat e, kompetentingumo klausimai, Kopenhagos kriterijai, darbo klausimai, parengtos apžvalgos. Turime išnagrinėti šalių kandidačių poziciją, statusą ir išsiaiškinti, kokią ką reikš jų įstojimas. Tas laiškas, kurį minėjau, susijęs su transportu triestu, investicijomis į triestą trieste, pasirašytas dokumentas dėl transporto veiksmų regioninės erdvės, kuri būtų palanki prekybai ir investicijoms. Kaip komisijos narys pabrėžia, tai nėra alternatyva integracijai, bet tai užtikrina galimybę dirbti toliau. Ir turėdama omenyje šį klausimą, kuris turi būti žiniasklaidos dėmesio srityje, noriu pabrėžti, kad reikia kad Bulgarija, kuri perims pirmininkavimą, turi e, imtis e, gynybos, saugumo ir e, saugumo politikos klausimų. Tai yra klausimai, kur, kur, nuomonės, dėl kurių išsiskiria tarp valstybių narių. Suprantame, kad ne visada įmanoma parengti bendras išvadas, tačiau tai yra strateginės svarbos klausimai ES ir todėl ateityje reikės parengti e, išvadas dėl jų. 2016-aisiais Turkijoje buvo bandyta įvykdyti valstybės perversmą, mm, jis nepavyko, Erdoganas pasmerkė dėrybas su ES. Tai tuomet, bet nenorime, kad Balkanų e, regionas dėl to kažkaip nukentėtų. Jeigu norime saugumo ir gerovės Balkanų regione, turime integruoti jį į Europą. Turime nespręsti, nespręsti šį klausimą ne vien iš ES saugumo perspektyvos. Yra ir kitų e, veiksnių, kurie kelia grėsmę išorės saugumui. E, minėtą regioną reikia įtraukti jas, vertinant pagal pasiektą pagal pažangą ir pasiekimus. Tai užtekrins didesnį žemynų saugumą. Taip pat turime uh, užtikrinti, kad vei, užsienio šalių veikėjai negalėtų daryti įtakos šiame procese ir kad jų nuomonė nebūtų svarbi. Ačiū. Dabar žodis uh, e, kolegai iš Kroatijos, Miru Kovač, buvusiam ministrui. Ačiū, pirmininkė. Mielas Davidai. Tikrai malonu būti čia šiandien Briuselėje ir kalbėti apie vakarų Balkanus. Noriu pasidalinti keliais pastebėjimais. Visų pirma, mus tikrai drąsina tai, kad komisijos pirmininkas Junkeris uh, E, metinėje padėties apžvalgoje e, kalbėjo apie vakarų Balkanus. Ir čia cituoju, jis pasakė, kad jeigu norime didesnio stabilumo kaiminystėje, turime išlaikyti e, narystės perspekt, pasiūlyti narystės perspektyvą vakarų Balkanas, išlaikyti ją. Tai labai labai svarbu. Ir tai tikrai padrasina. Šiais metais Europos vadovų taryboje, kur E, kalbėjosi valstybių ir vyriausybių vadovai. Pirmą kartą po septyniarių metų vėl buvo svarstomas Balkanų klausimas. Taigi visiškai sutinku su ponu Fleckensteinu ir su tavo argumentavimu, Deividai, kad vakarų Balkanai yra mūsų žemyno viduryje. Todėl mes turime e, pasirūpinti tą Europos dalimi, mes turime būti svarbiausia jėga čia. Negalime susitaikyti su tuo, kad užsienio jėgos turėtų čia daugiau įtakos nei Europos Sąjunga. Turėkime omenyje, kad yra bandymų iš kitų šalių daryti įtaką Vakarų Balkanų regione. bandant įvertinti padėtį, suprasime, kad yra, iškyla kelios grėsmės. Visų pirma, Republika Sirpskoje gre, gali būti surinktas referendumas. Belgradas ir Prištinė dar nes, neišsprendė kai kurių klausimų. Albanai ir Makedonai bei Makedonija kai kuriuos klausimus sprendžia. Visam pasauliui išlieka teroristinių išpolių grėsmė. E, taip pat didelis užsienio galybės vykdo hybridinį karą. Tai yra realybė. E, todėl turime išlaikyti europinę perspektyvą. Kroatija pirmoji e, išgyveno stabilizacijos ir asociacijos procesą. Tai reiškia, kad yra įmanoma siekti pažangos, yra įmanoma šalį keisti, pakeisti ir tapti ES nare. ES turi daug, daug daugiau dirbti su OESBO e ir su JAV, kad būtų gyventinamos viso regiono mastu teisybės ir susitaikymo e, projektai pastangos, kad būtų tikrai suvokta, kas įvyko 2001 ir išsiaiškintume, kas atsakingas už visą pralietą kraują. Tai, būt, tai labai svarbu žmonėms ir tai, mano nuomonė, tikrai paspartintų stojimo procesus. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Toliau. Pone Liliana Tangy iš Prancūzijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau E, pareikšti, kad Prancūzija e, laiko ES perspektyvą vakarų Balkanui labai svarbia, tai paminėjo šalies prezidentas, sakydamas kalbą Sorbonoje. ES turi atsiverti vakarų Balkanų valstybėms, jeigu tik jos įgyvendins visus ES e teisės ir narystės reikalavimus. Taip pat norėčiau pabrėžti štai ką, kad kalbant apie plėtros klausimus, visi busimi etapai ES prieartėjimas prie to regiono turi vykti remiantis tarybos patvirtintais kriterijais. Prancūzija pasisako už e, glaudžiai prižiūrimą plėtros procesą ir norėtų, kad ES e, taip tą procesą tvarkytų, kad jis e, būtų prestižinis. E, Pastaruoju metu Vakarų Balkanai pergyveno daug e, įvairių įvykių, tačiau išlieka kai kurių spragų, kurias minėjo įvairūs kalbėtojai. Nežiūrinti tai, mes optimistiškai vertiname valią siekti reformų, e, kurią e, reiškia šalių vyriausybės, kad tai taps konkrečiais darbais ir kad ta valia taps konkrečiais darbais ir kad reformos bus įgyvendintos. Džiaugiuosi tuo, kad drąsina pažanga darybose dėl stojimo su Serbija bei Jotkalnyje. Ir užbaigdama norėčiau paprašyti tikslės informacijos apie tvarkaraštį, darbų tvarkaraštį darybinį kalendorių, kurį komisija rengėsi patvirtinti dėl darybų pradžios su Albanija bei buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Galiausiai norėčiau taip pat dar kartą priminti, kad Prancūzija yra įsipareigojusi Vakarų Balkanų šalių atveju siekti jūsų artėjimo su Europos Sąjunga. Dabar kolega iš Europos parlamento, ponas Apitidėjos. Ačiū, ponė pirmininkė. Nu, aš irgi noriu pasisveikinti su svečiais ir pasveikinti jūs su pasiekta sėkme siekiant tapti ES narėmis. Turiu klausimą Albanijos atstovą, atstovui. Kalbėdamas jūs sakėte, kad vienas iš viena iš sričių, kurioje jūs pasiekėte pažangos, tai geri kaiminiai santykiai su kaiminėmis. Na, kalbant apie Graikiją, turiu pasakyti, kad tai netiesa. Jūsų šalis turi teritorinių ambicijų e, dėl, e, ter, dėl regiono, kuris vadinamas Samurija ir daugelį metų pažeidinėje graikų mažumos gyvenančios pietų Albanijoje teisės jūs kišatės į rinkimus, kai tai kaip rengiami rinkimai, tai nepriimtina. Be to, Albanija sugražino, nesugražino e, teisų į nusavybę tos mažumos nariams. Bandė bandėte pasitelkę visokius teisinius triukus atimti iš žmonių e, nusaibę Timaroje. Šią e, e, vasarą e, nugriuvėte Santa Fanasijos bažnyčią Trimadėje, o dabar e, pra, pradėjote reikalauti e, E, mokesčio už galimybę patekti į bažnyčias. Ar jūs tai tikrai, e, jūsų nuomonė, tai tikrai gerų e, kaiminių santykių iliustracija. Taip pat turiu klausimą apie jūsų santykius su Kosovu. To... Dėkuoju. O dabar ponas Richard Mayer iš Lenkijos. Čia jūs, ne? kodėl albanai nepasikalbėtų su kolegomis iš Graikijos kartu ir būtų geriausia kalbėtis tiesiogiai. Dabar panas e, Richard Mayer. Pone pirmininkė, labai ačiū už kvietimą ir galimybę susitikti su jumis ir kalbėti labai svarbių Vakarų Balkanų klausimų. Gerbiamas ponios, gerbiami ponai, Lenkija yra atvirų durų politikos šalininkė. Plėtros procesas yra geriausia saugumo garantija, stabilumo garantija visuomenės ir ūkio vystimuisi ir galimybę užtikrinti e, ryšį su Balkanais. Nuo situacijos Balko, Balkanuose tai priklauso visos Europos saugumas. Vakarų Balkanai yra Europos dalis ir privalo labai greitai tapti Europos Sąjungos dalimi. Skatinčiau jūs pažvelgti į Vakarų Balkanų klausimus kitą perspektyvą. Europos Sąjungos gyventojai po migracijos krizės, po Brexito krizės laukia lūžio laukia sėkmės. Priimti Vakarų Balkanų šalis į Europos Sąjungą galėtų būti sėkmė kadangi Europos integracijos procesas visuomet yra dvišalis procesas. Iš vienos pusės laukiame iš stojančiųjų šalių į, sąjungoje, į sąjungą modernizacijos prisitaikymą prie Europos vertybių, bet taip pat iš to naudos gauname visi, kadangi viduje galime modernizuoti Europos Sąjungą. Ir šitą modernizaciją kuri remiasi laisvės ir kitomis vertybėmis yra naudinga Europos Sąjungoje. Taip pat kviečiu nacionalinių parlamentų atstovus paremti Vakarų Balkanų šalių parlamentus ir paskatinti juos kad jie greičiau patektų į Europos Sąjungą. Galime dalintis savo patirtimis, savo sprendimais, kad šių šalių priėmėmės į Europos Sąjungą nebuvo kažkokiu, nebūtų biurokratinių košmarų. Dėkoju. Dėkuoju, kolegos. Dabar ponas Kristian Tibrinkirė iš Norvegijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Įvykiai vakarų Balkanuose yra nepaprastai svarbus mums visiems. Tai yra pagrindinis faktorius, kuris užtikrina ekonominį socialinį pažangą šiame regione ekonominiai e, iššūkiai, atsižvelgiant į istoriją, įtampą ir e, svarbus mūsų vystimais, integracija ir plėtra yra labai svarbus tikslas. Ilgą laiką Norvegija rėmė Vakarų Balkanų šalis, bendradarbiavimo tikslas yra paremti nacionalinės reformų programas ir tai yra koordinuota parama su ES valstybėmis narėmis, kitais donorais ir e, Norvegija Norvegija nesiniai pasiūlė padvigubinti paramą regionui, tai yra nuo 8,5 milijonų eurų šiais metais iki 37 milijonų eurų 18. Tikslai 18 yra skatinti regionų bendradarbiavimą, socialinį ekonominį plėtrą, taip pat gerą valdyseną ir kovą su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Norvegija didina biudžetą. Tai yra labai svarbus tikslas, kuriant nuolatinę pažangą visose minėtose sritise. Tai bus naudinga visoms šalims regione, o taip pat ir visai Europai. Tuo pačiu metu niekada nereikia pamiršti, kad ilgalaikiai tikslai yra padaryti regioną mažiau priklausomų nuo užsienio paramos. Šiame kontekste aš taip pat norėčiau paminėti, kad EEA ir Norvegijos lėšos, e, kuris skatina e, skatina sanglų, e, ekonominę sanglaudą. Anksčiau tai buvo anksčiau, bet dabartinėme programavimo laikotarpyje šitas transnacionalinis komponentas yra pakeistas regioninio betradavimo. Tai siekia 34 milijonus eurų kitiems metams. Reiškia, kad Vakarų Balkanų šalis galės dalyvauti regioniniuose projektuose. Norėčiau pridurti, kad, kalbant apie bet kokią kitą ekonominę pažangą, kad būtų pažanga, pats e, regionas turėtų įveikti etinės, religinės įtampas ir konfliktus. Tai galima pasiekti tik tai e, vykdant procesus pačiame regione. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, gerbimas kolega. Dabar ponia Rosalija Piro iš Rumunijos. Dėkuoju, pirmininkė didelė garbė ir didžiulis šansas mums būti čia ir dalyvauti dialoge. Toliau kalbės rumuniškai. Na, Europos Rumunija dalyvauja procese ir remia vakarų Balkanų šalių pastangas siekintis įstoti į Europos Sąjungą. Mano, kad yra geopolitinis tikslas. Tai būtina, kad užtikrintume stabilumą, taiką ir klėstėjimą regione perspektyva stoti 2018 yra geros, Bulgarija e, rengia vadovų susitikimą labai palankioj aplinkoje, bet situacija yra sudėtinga. Reikia visų vakarų Balkanų šalių pastangų e, siekiant e, susiprinti reformas. Rumunija norėtų prisidėti ir dalyvauti nuolatinėme dialogė su šalimis ir padėti jums žengti šito keliu. Mes sustiprinsime savo pastangas per strateginį bendradarbiavimą tam, kad užtikrintume stipresnį regioninį bendradarbiavimą ir ir sustiprintume e, tarpusavį šalius, tarp vakarų Balkanų šalių, užtikrinsime didesnį skaidrumą darimų procese ir mes galime e, pateikti aiškių atsakymų, e, atliepti jų lūkesčius tiek tarp šių šalių, tiek pačioje Europos Sąjungoje. Ketiname ruoštis e, pirmininkavimų taryboje, mes norėtume užtikrinti stiprų bendarbiavimą regione ir užtikrinti, kad bendros europinės vertybės bus visur gerbiamos. Ačiū. Dabar didelė garbė suteikti žodį Jūzef Iratovič iš Vokietijos Bundestago. Prašome. Labai ačiū, panė pirmininkė. Man džiugu e, matyti, kad vakarų Balkanų šalis nori patekti į Europos Sąjungą, mums reikia jų, jų jiems reikia mūsų. Dėl vairių priežasčių viena jų e, - saugumas. E, situacija vakarų Balkanuose nėra galbūt pavyzdinė, taip sakant, demokratija ir dar yra politinis elitas, kuris dominuoja per dažnai ir niekas per daug neskuba stoti Europos Sąjungą, reikia pasakyti, bet iš kitos pusės yra ir teigiamų aspektų. Daug žmonių mm, jaučia mm, europinę dvasę, kalba apie jaunimą, apie intelektualus, kalba apie ryšius, e, žengimą per sienas, taip pat formuoja e, sąjungų formavimą, mm, verslo bendradarbiavimą, kalba apie labai didelį žmonių skaičių. Dėl to, jeigu norime, kad vyktų susitaikinimas ar vietoje, ar norėtume mes tam pritarti, reikia užtikrinti, kad Europos dvasia taip pat būtų mm, skleidžiama vietoje. Deja, kalbant apie vakarų Balkanus, Kalbam apie 50 procentų jaunimo, siekinti jaunimo nedarbą šiuose šalyse. Ir pačioje Europoje mes jaučiame, kad tiek daug žmonių atvyksta Europos Sąjungą, ieškotie prieglapščio Europos Sąjungos šalyse, bet žinoma yra kita medalio pusė. Tai yra radikalizavimas, yra ir korupcija. Jeigu norime kovoti su korupcija, reikia, e, kad vietoje vyktų ekonomikas vystimasis, aš tam pritariu ir mm, yra skirtos naudingos priemonės ir tai būtų naudinga užtikrinti šio regiono stabilumą ir sėkmę, bet reikia aiškios pažangos, ne vien tik tai e, ekonominės pažangos, bet reikia demokratijos, teisės, viršienybės, e, demokratijos Taigi, jeigu norim komoti su korupcija patikimai, pirmiausia, ką reikia padaryti, užtikrinti, e, kad ekonominė pagalba regione. Nėra, aišku, automatinio ryšio, yra daug dėrybinių skirių, kuriuos reikia aptarti, viską reikia įgyvendinti. Kalbu ne vien apie mm, teisė kurios pasiūlymus, bet kalbu apie tai, kad reikia įgyvendinti praktinės priemonės. Ir dar, mano nuomonė, kas yra svarbu, yra dvi šalis Makedonija ir Bosnija Hercegovina, Makedonija, na, yra problemų dėl patikimumo. Yra piliečių judėjimai, demokratizacijos procesas dabar vyksta, bet reikia užtikrinti, kad bus e, teikiamas priemonės tai paremti. Tai e, kalbu apie rinkimus, žinau, kad yra aiškinamasi ir e, teigiama, kad yra konfliktas su Graikija dėl pavadinimo šalies ir taip toliau, bet vis dėlto e, reikėtų teikti paramą. Toliau e, Bosnija Hercegovina. Šios dvi valstybės, kurios yra svarbios kartu su Serbija, Kroatija, kuri yra proceso dalis, reikia įsipareigojimų. Mes neleisim joms e, remti savo etinės grupės, bet reikia remti visas etinės grupės, kad e, vietoje vyktų demokratija. Taip pat e, Bulgarija turėtų laikytis proaktyvaus požiūrio. Reikia, kad jūs tai darytumėte, kadangi Europa turėtų būti suprantama kaip taikos procesas, o ne kažkokia rinkos priemonė. Jeigu taip įvyks, mes galėsime pasitikėti Vakarų Balkanais. Ačiū. Dėkui, Juratovič. Dėkuoju už jūsų įsipareigojimą. E, realus balsas iš regiono, iš Ties Bundestago. Dėkuoju Jums. Dabar Denino Picula iš Kroatijos. Dėkuoju, pirmininkė, gerbim kolegos, norėčiau pacituoti poną Danielson, kuris citavo poną Junkerį. Aš aiški ir patikima Europos perspektyva Vakarų Balkanams. Komisijos pirmininkas 2025 metus nurodė kaip plėtros terminą. Prieš 14 metų prisimenu, kai vyko vadovų taryba Tesalonikuose, pirmą kartą buvo pasakyta, kad yra Europos perspektyva visoms vakarų Balkanų šalims. Kol kas pasisekė tik tai Kroatijai. Na, tikiuosi, kad šį kartą seksis geriau, bet priklauso nuo to, kaip ES mato savo ateitį. Kokia ES bus tada, kai vyks kitas plėtros etapas po tokių sunkių įvykių po 2008 e, metų finansų krizės ES kvestionuoja, klausia, kaip eiti pačiai į priekį. Saugumas dėl rimtų priežasčių yra suprantamas, tampa suprantama, tampa pirmojų klausimų, numeris pirmas, bet ne vien tik tai Europos Sąjungoje supauknės ratas. Vakarų Balkanų šalis patiria didžiulių sunkumų, tai yra karai Ukrainoje ir vidurio rytuose, ne visi e, Europos e, režimai gali daryti įtaką regione. 15 metais e, pabėgėlių e, krize nustumė Balkanus į Europos darbotokės apačią. Bet, e, aišku, Europos stabilumas ir ir saugumas yra labai svarbus, bet reikia pripažinti, kad vakarų Balkanų šalis nėra kažkokie kaimynai, bet mes, jie tiesiog yra mūsų dalis. Ir reikia atsiminti kitą klausimą. Ar demokratija regione e, aišk, aiškiai dėl savo stabilumo, ar gali pradėti reformų procesą ir vykdyti regio, e, reikalavimus. Vakarų Balkanai turi e, sustiprinti savo įsipareigojimą į darbą regione ir ne vien tik tai remti stiprius lyderius kaip kovos su migrantais priemonė, bet e, reikia užtikrinti gyventojų pasitikėjimą ir politinį pluralizmą. Ačiū. Thank you, Tonina. Now I would give the floor to... Ačiū. Dabar sutiksiu žodį poniai Suana. Iš Italijos parlamento. Atsiprašome, ponas Gian Piero Suana. E, Taip, laba diena. Aš esu iš Italijos senato norėčiau pasisakyti kaip e, tarp parlamentinės grupės draugystiai su Kosovo atstovas. Norėčiau pateikti porą pastabų. Mes turime pasirūpinti, kad ES valstybės narės visų pirma pripažintų Kosovą. Tai dar nėra padaryta. Turi būti, mes turime pasistengti įtikinti ir kitas pasaulio šalis pripažinti Kosovą. Žinoma, mes turime galvoti apie Kosovo ekonominę integraciją ir turime e, pasirūpinti, kad bendradarbiautume su Kosovu jam kovojant su terorizmu. Todėl gaila, kad rugsėjo mėnesį dar kartą buvo atsisakyta priimti Kosovą į Interpolą. Nėra prasmės kalbėti apie kovą su terorizmu, jeigu nenorime į Interpolą įtraukti Kosovo, juk ten bendradarbiauja policijos pareigūnai. Ir kita mano pastaba susijusi su vizomis. Žinoma, Kosovui vizų klausimas yra problema, tačiau tai yra problema ir Europos Sąjungai. Yra daug kosoviečių gyvenančių mūsų šalyje, vien Italijoje jų yra 40 tūkstančių. 2 ar 3 procentai Kosovo gyventojų iš tikrųjų gyvena Italijoje. Tai yra didelė gyventojų grupė. Ir jeigu norime atsisakyti biurokratijos ir palengvinti darbą policijai ir administracinėms institucijoms, kurios susiduria su šiais žmonėmis, taigi tikrai reikia vizų. Taip pat reikia ir tolesnės integracijos. Jei būtų naudinga Kosovui, bet kaip ką tik sakiau, ir Europos Sąjungai. Ačiū. Dėkoju ponui Zuana. Dabar suteiksiu žodį Dimitris Semanolidis iš Graikijos, Europos parlamento narys iš Graikijos. Ačiū. Tolesnės ES plėtros perspektyva ir ypač plėtros į vakarų Balkanus perspektyva yra Graikijos strateginis pasirinkimas. Žinoma, yra ša, svarbu, kad tos šalis atitiktų Kopenhagos kriterijus bei visus kitus kriterijus. Mūsų bendra ateitis e, su Balkanais negali būti grindžiama nacionalizmu, kaip buvo praeitįje. Taip pat e, ir jokios trečiosios šalis negali gyveninti savo planų e, tame regione. Na, čia reikia remtis galimybėmis, kurias suteiktume žmonėms ir bendra Europos vizija. Šių šalių kelias į ES turi būti grindžiamas nauja vizija, tai yra tautų bendradarbiavimo vizija platesnėme regione. Žinoma, Balkanai Europai yra labai svarbus regionas Tai yra regionas, kuriame praeitie prasidėjo karai, bet e, šiuo metu tai yra regionas, kuris galėtų suteikti vilties, kad visi eisime vieną kryptimį siekdami augimo. Aš manau, kad e, europinė perspektyva padės eiti tą kryptimį. Mes pritarėme ir buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stojimui, bet žinoma, e, turi būti įvykdytos tam tikros sąlygos, ypač turi būti plėtojami geri kaimininiai ryšiai ir turi būti rastas pavadinimo problemos sprendimas, kuris būtų priimtinas abiems pusėms. Taip pat turi būti gyvendinami Kopenhagos kriterijai. Mes taip pat pritarėme ir mūsų kaiminės Albanijos stojimui. Bet žinoma, turime atsižvelgti į tam tikrus prioritetus, kurie susijęs su jų teismų sistemos reforma, viešojo administravimo sistemos reforma, žmogaus teisų apsauga ir kova su mažumų diskriminacija. Kaip matėme ir kaip matome 2015 m. lapkričio mėnesio tarybos išvadose, visoms mažumoms turi būti e, suteikiamos jų teisės visoje Albanijoje, įskaitant ir teisės į nuosavybę. Žinoma, mūsų šalis visada yra pasiryžusi paremti Vakarų Balkanų šalių stojimą su sąlyga, kad šios šalis e, gerbs ES principus, ypač įstatymų viršienybės ir gerų kaiminių santykių principą. žodis poniai Tanasievič. Ačiū pirmininkė, man garbė dalyvauti e, šiame renginyje ir atstovauti Juotkalnyjei. Tai yra šalis, kuri pasiekė daug savo stojimo kelyje. Kalbėdama apie šiandien nagrinėjimą temą, norėčiau pasakyti, kad vakarų Balkanų šalių įsipareigojimai atlieka svarbu vaidmenį stojimo ES procese, tačiau lygiai taip pat svarbi yra ir ES pozicija bei valstybių narių parama šioms šalims ir plėtros politikai. Todėl e, šioje apskritojo stalo diskusijoje mes taip akcentuojame kokie yra svarbus politiniai signalai, kuriuos gavome iš ES pastaruoju metu. Na, čia signalas yra aiškus, lygiai taip pat aiškiai kalbėjo ir pirmininkas Junkeris. Ne tik, minėdamas ne tik plėtrą, bet ir tolesnį darbą su sanglauda ES. Taip pat prezidentas Makronas, e, kalbėdamas Sorbonos universitete rugsėjo pabaigoje, sakė, kad plėtra yra svarbi ir labai svarbu, kad kitais metais vasario mėnesį komisija paskelbs plėtros strategiją. Tai atvers galimybių visam regionui. Ir ši strategija laikotarpiu iki 2025 metų nereiškia, kad tai yra mūsų stojimo data. Jeigu šalis įvykdys sąlygas anksčiau, tai ES narystės perspektyva jai bus suteikta. Ir tai ypač svarbu Jotkalnyjei, kuri daugiausia pasiekė stojimo procese. Tai lėmė mūsų ilgalaikės pastangos ir pasiryžimas. Mūsų narystė NATO ir narystė ES yra pagrindiniai Jotkalnyjos strateginiai tikslai nuo pat mūsų nepriklausomybės E, atgavimo. Pirmąjį tikslą pasiekėme ir dabar prieartėjome prie antro. Ir plėtros politikos e, akcentavimas ES yra svarbu Jotkalnyje ir kitoms Vakarų Balkanų šalims. Ir džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad Jotkalnyje darys viską, kad įvykdytų likusius įsipareigojimus darybų procese ir pas, bus pasirengusi narystėjai. Dabar jau yra atidaryti 28 dėrybų skyriai, preliminariai susitarta dėl trijų. Mes šalies viduje ir esame pasirengę atverti ir kitus dėrybų skyrius. Laukiamės, kol, bus, kol komisija bus pasirengusi tai padaryti per artimiausius kelis mėnesius. Mes taip pat e, ketiname įgyvendinti kriterijus kitais metais ir tikimės tolesnės pažangos šioje srityje, įskaitant ir įstatymo viršienybės teisinės valstybės principą, nes mes jau esame įgyvendinę teismų reformas. Na, žinoma, nors dėrybų pažanga pirmiausia priklauso nuo mūsų, vis dėlto ES valstybės narės sprendžia dėl stojimo tempo ir kalendoriaus, atsižvelgdamos į savo strateginius tikslus. Mes tikimės, kad strategijos paskelbimas prisidės prie tinkamo dėrybų tempo kitų laikotarpių. Ačiū dabar žodis Mark Angel iš Luksemburgo. Ačiū. Ačiū, kad surengėte šį susitikimą. Tai yra puikia proga padiskutuoti su Europos parlamento nariais ir kolegomis iš Vakarų Balkanų parlamentų. Tai yra ant, man tai yra antrasis tarp parlamentinis e, susitikimas šiandien. Mes e, E, darbo tarkėje matėme komisarų pasisakymus, šį ryt kalbėjo e, komisijos narys Mimiča, šiandien po pietų kalba komisijos narys Han. Labai gaila, kad čia jie nedalyvauja, nes būtų naudinga mums pasikalbėti ir su jais čia. Aš dėkoju generaliniam direktoriui, ponui Kristian Danielsen. Labai džiaugiausi girdėdamas, kad jis paminėjo susitaikymą. Mums, man tai yra pagrindinė vertybė ES. Aš manau, kad susitaikymas yra geriausias vaistas nuo nacionalizmo. Kolegoms iš Vakarų Balkanų parlamentų, kurie čia dalyvauja, noriu pasakyti, kad mano šalis, Luksemburgas, remia ES plėtrą į Vakarų Balkanus. Kasmet, kai vyksta mūsų diskusijos e, dėl užsienio ir Europos reikalų, apie tai užsimena mūsų užsienio reikalų ministras, tai taip pat apie tai teigiamai pasisako ir parlamento nariai. Ir užsienio reikalų komitete mes kasmet atidžiai išnagrinėjame komisijos mums siunčiamas ataskaitas, joms skiriame daug dėmesio. Taip pat labai džiaugiuosi nauju komisijos šūkiu, kalbant apie plėtrą. Ten pasakyta pirmoje vietoje pagrindiniai dalykai ir mes labai džiaugiamės, kad pirmiausia yra susitelkiama į 23 ir 24 skyrius. Tie pagrindai yra e, teisinė valstybė, teismų reforma. Mes žinome, kad pilietinės visuomenės atstovai turbūt yra geriausi reformų šalininkai, e, skatintojai ir stebėtojai. Ir šioje srityje e, E, teisinės valstybės, demokratijos, demokratinių reformų srityje, jie pasisako už žodžio laisvę, žiniasklaidos laisvę ir jie nebijo kelti problemų, pavyzdžiui, korupcijos problemų. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, ar manote, kad e, mes, ES, skiriame pakankamai finansinės paramos pilietiniai visuomeniai Vakarų Balkanuose ir ar mūsų teikiama parama e, ir atitinka tą paramą, kuri yra teikiama pagal rytų partnerystę. Toks yra mano pirmas klausimas. Ir mano antras klausimas yra štai koks, kaip jūs remet, vertinate ES teikiamą paramą pilietiniai visuomeniai Vakarų Balkanuose. Ačiū. Ačiū. Kita kalbėtoja, panė Romana Jerkovič iš Kroatijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Užsidikti galimybę dalyvauti diskusijose ir pasikeisti nuomonėmis šiomis pamatinėmis temomis. Visiškai pritariu e, pono Pitsulos ir pono Kovač išsakytoms mintims, bet noriu šią progą dar kartą išreikšti paramą E, šiai strategijai, kuri yra labai svarbi Kroatijos Respublikos strategija užsienio politikos srityje. Pati Europos Sąjunga supranta ir suvokia, kad plėtros procesas yra labai sudėtingas ir sudėtinis ir kad tai yra ilgalaikis projektas. Ir žinoma, čia vaidmenį vaidina ir išorės veiksniai jie kelia tam tikrą pavojų, kad, kad, kad nebūtų užpūsta ta, ta, ta vilties liepsna, kurią norime išlaikyti. Todėl noriu pabrėžti, kad labai svarbu, e, kad ES remtų ir skatintų demokratinius procesus šioje e, Europos dalyje. Be to, ES turi vaidinti svarbiausią vaidmenį. Ji turi sustiprinti savo atsidavimą, darbą, įsitraukimą vakarų Balkanuose ir ji privalo toliau e, skirti dėmesį plėtros klausimui. Tai svarbu ne tik vakarų Balkanams, bet pačiai Europos Sąjungai. Norėčiau, e, kalbėdama apie tai, pasveikinti vadovų tarybos išvadas, e, paskelbtas kovo mėnesį. Taip pat noriu pasidžiaugti pono Junkerio kalba. E, tai tikrai padrasinantis sprendimas. Džiugu, kai, kai, kai kurie dalykai gauna konkretų pavydalą. Ir ponui Junkeriui norėčiau pasakyti, kad Aš tikiu jūsų žodžiais ir tikiuosi, kad jie bus sukonkretinti. Be abejonės neturime atsisakyti e, griežtų kriterijų, bet kalbant apie integracijos, tų šalių integracijos ritmą, ne, n, tos, kurios greičiau žengiai prieki neturėtų laukti atsiliekančių. E, būtent dėl to ir egzistuoja integracijos kriterijai. Manau, kad ES turi sustiprinti savo pastangas kad suteiktų šioms šalims reikalingą paramą ir paremtų jas įgyvendinant joms savo reformas, pavyzdžiui, dėl pagrindinių teisių, demokratinių institucijų e, plėtotės bei teismų sistemos reformavimo. Ačiū. Ačiū. Dabar kalbėtojas iš Portugalijos, Vitalino Kanijas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau savo pasisakymą pradėti e, ir pasidžiaugti nacionaliniu parlamentu e, atstovų įsipareigojimais Vakarų Balkanų parlamento atstovais, kurie atvyko čia, kad pasidžiaugtų Europos projektu. Jų entuzijazmas labai svarbus vidiniams politinėms diskusijoms, kuria, kuria, kurios mums yra labai gerai pažįstamos. Mūsų šalise piliečiai bendrais bložais skeptiškai vertina Europos vaidmenį. Mes e, esame išgyvenę tai, ką jūs išgyvenate. Išklausęs šiandienos kalbėtojų, išgirdęs jų entuzijazmą, sakyčiau, kad tai tikrai svarbus žingsnis prieki ir reikia jį sveikinti, juo džiaugtis. Europos Sąjunga turėtų pripažinti šių procesų svarbą. Dažnai politika neapsiriboja vien tam tikrų interesų siekimu politiniai klausimai dažnai labai glaudžiai susiję su žmonių reiškiam entuzijazmu ir jų atsidavimu vienam ar kitam dalykui. Negalime e, apsimesti, kad nematome, kad naujos narės beldžiasi į mūsų duris. Tos šalis susiduria su kliūtimis, e, bando gyvendinti joms keliamus kriterijus. O kalbant, o ir, ir reaguodamas tai, kas šiandien buvo pasakyta, norėčiau kreiptis į jūs, tų šalių atstovus, ir m, mm, sakyti, noriu pasakyti joms, kad turi atsispirti e, sirenų šauksmams, kurie girdisi iš, iš svetur. Reikėtų atsispirti tiems raginimams iš kitų regionų, ne iš Europos. Rusija ir Kinija vaidina labai svarbu vaidmenį regione. Tačiau turime tą situaciją, tą tendenciją pakeisti. Tai tikras iššūkis. O jei ilgalaikiu ar trumpalaikiu per es mm, integracijos perspektyvus tiktų, tuomet reformų įgyvendinimas tikrai nukentėtų. E, mes raginėme gyveninti reformas, kurios yra reikalingos, tačiau neturėtų taip atrodyti, kad Europa tiesiog primena, primeta savo idėjas kitiems. Tai yra ne tik stojimo priemonės, tai yra geros reformos reikalingos piliečiams. Įstatymo viršenybė, e, veikianti demokratinė sistema, tinkamai veikianti ekonomika yra būtinas dalykas jūsų piliečiams. Uh, E, reikia suvokti jas ne tik kaip artėjimą prie stojimo. Portugalija tradiciškai pasisakė už stojimą. Komisijos pirmininkas Junkeris keletą kartų yra tai akcentavęs ir iš tikrųjų bet kuri šalis tenkinantis stojimui keliamus kriterijus turėtų galimybę įstoti. Ne, nebus taip, kad pirma šalis įgyvendinusi kriterijus sustos, o kitos ne. Kitoms bus uždarytos duris prieš nosį. Ačiū, sako pirmininkas, dabar žodis parlamento nariui ponui Frunzulikai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Svarstame labai svarbę temą. Aš neseniai mačiau kai kurių Europos vadovų uh, pareiškimus, kuriuose vakarų Balkanų regionas vadinamas problematišku Europos kiemu. Ponios ir ponai, tai neteisinga, tas regionas yra Europos viduryje, jis, jį reikia integruoti į Europos Sąjungą, tai, tai strateginės svarbos teritorija Europai. Negalime sauliaisti palikti tokią pilką zoną Europoje. Ir mūsų atsakas į breksitą turėtų būti daugiau integracijos. Ir labiau nei bet kada turime įtraukti vakarų Balkanų valstybės, nes dėja situacija blogėja. 43 procentai Balkanų šalių piliečių ketina emigruoti, išvykti į kitas e, vakarų Europos šalis. Jaunimo nedarbas ten yra didžiausias Europoje. Pavyzdžiui, Bosnijoje, Hercegovinoje 56, o Jotkalnyjoje 39 procentai. Dėja, parama ES menksta. 39 procentai tų šalių gyventojų nemano, kad ES yra geras dalykas tų šalių ekonomikai. Kolegos, mes turime Europos institucijose inicijuoti naują planą ir strategiją vakarų Balkanams, nes padėtis blogėja. Kaip matote, atsiranda naujų etninės įtampos šaltinių dėl to, kad susidarė situacija, kuri nėra labai aiški. Tom šalims, pavyzdžiui, Kosovas padarė naujų pareiškimų dėl Jotkalnyjos. Arba Serbija kažką pasakė dėl Makedonijos pavadinimo. Albanai kalba apie Albanijos teritorijas esančias aplink tą šalį. Pone pirmininkė, jūs esate vokietis, turėtume pamastyti apie Berlyno plus procesą, įgyvendinti naują vakarų Balkanų strategiją. Tai yra įstrigęs, įstrigusi situacija. Reikia imtis infrastruktūros, jungčių, žmonių mainų, tačiau turime pasiūlyti kažką naują. Nes jeigu metų metais toliau viskas vyks taip pat, Vakarų Balkanų žmonės nebetikės niekuo, jie nebetikės savo ateitimu Europos Sąjungoje. Dabar atėjo laikas pakeisti Vakarų Balkanų paradigmą. Laikas pateikti, pasiūlyti naują ES strategiją dėl vakarų Balkanų, nes jų ateitis yra Europos Sąjungoje, o ne su kitomis šalimis, kurios bando turėti didesnę įtaką ten. puoselėdamos savo ekonominę įtaką Vakarų Balkanuose. Mano šalis Rumunija aktyviai remia visų tų šalių integraciją, visų šešių šalių integraciją į Europos Sąjungą. Ir turime dirbti sparčiau nei prieš keletą metų, kuomet manėme, kad per kelis, penkis, šešis metus neatsiras naujų valstybių narių. Turime toliau dirbti su tomis šalims ir tuo keliu ačiū pirmininkė. Mulțumesc, Mr. Fonsulika. Ačiū, pana Fonsulika. Ir jeigu teisingai supratau, tai paskutinis kalbėtojas bent jau mano sąraše, o tai yra ponas Salcengas Ala. Ar dar būtų norinčių kalbėti? E, ne, tai sąrašos dar mes baigtas ir paskutinis kalbėtojas, pana Cenga. Dėkuoju, pirmininkė. Kai dėl Vengrijos mes e, esame suinteresuoti ir mes esame įsipareigoję e, plėtrai, norime, kad e, įstotų vakarų Balkanų šalis. Tai yra mūsų moralinė pareiga juos priimti. Moralinė pareiga, kadangi daug metų vakarų Balkanų šalis dėjo didžiulės pastangas siekdami įstoti į jas. Žinoma, kalbam apie žmonės vietoj vietoje gyvenančių žmonės, kurie tikrai daug aukojasi. Bet tai nėra vien tik tai moralinė pradėti pareiga užtikrinti šitą plėtrą, bet ir pagrindinė svarba mums. Tai e, yra mūsų interesas. E, saugumas Vakarų Balkanuose yra labai svarbus ir saugumas stabilumui Europoje. Svarbu Europoje, svarbu Euroatlantiniam regionai, svarbu tam, kad mes integruotume tas šalis kaip įmanoma greičiau e, stojimo procesas sulėtėjo ir tai sukuria didžiulį vakumą regione. Aišku, tai turi įtakos ir trečiųjų šalių interesams yra kitos šalis, kurios nori užpildyti šį vakumą, dėl to reikia užtikrinti kad mes remtume šias šalis, nes jeigu mes to nepadarysim, ateis kiti, o tam reikia užkirsti kelią. Junkeris e, savo kalboje apie padėtį Europoje paminėjo šitą klausimą, jis paminėjo, kad e, plėtra yra svarbi ir jis remia šį klausimą. Gali būti mažesnių ginčių, bet e, aš manau, kad negalime sustabdyti stojimo proceso, mes esam pasirengę dirbti kartu su komisija, rengiant strateginius dokumentus, kurie yra reikalingi, reikėtų ir terminų, kalbant apie Segarpiją, Jotkalnyje, tam, kad tikrai pradėtume dėrėtis ir reikia demonstruoti, kad mes darome pažangą, rodyti tai kitoms šalims. Mes esame išlaikyti e, tą greitį ir užtikrinti pažangą. Kai dėl Albanijos reikia užtikrinti, kad jiems būtų nustatyta data, Bosnija, Hercegovina, Kosovas, jie taip pat turi matyti e, tikslus savo ateičiai. Aišku, nereikia pamiršti NATO. Šiuo metu gruodį e, dėl Makedonijos e, gali būti priimta darbo atvirkė, gali būti pradėtos oficialios darybos, e, dėl Bosnijos Hercegovinos yra parengtas veiksmų planas ir reikia suaktyvinti dėl Vengrijos mūsų užsienio politikos, politikos vakarų Balkanuose, ji yra sėkminga neseniai, pavyzdžiui, mes nusprendėme išsiųsti prisniusius patarėjus, kaip mūsų programos Belgrade, Tiranoje, Balgoricoje daris. Mes siunčiame vyresniusius ekspertus, kadangi Tai svarbu vietoje dirbančioms e, vyriausybėms pasirenkti stojimui. Manau, kad tai yra naudinga ir darysim kažką panašaus ir Kosovo atveju. Kaip sakiau, tai atitinka Vengrijos interesus ir mes esame įsipareigoję, e, kad vakarų Balkanų integracija į Europos Sąjungą vyktų kaip galima greičiau. Dėkui. Ačiū, mėly kolegos, už jūsų visų pastabas buvo labai plati skalė pastabų nuo klausimų iki teiginių. Manau, kad daugiausia klausimų buvo skirtų ponui Danielson ir siūlyčiau pradėti nuo pono Danielson, paskui ponas Saifos žodį suteiksim ir galiausiai pon Entas, ponė Entas Rozimanas irgi turi kažką pasakyti ir ponai Kačefai iš Bulgarijos, kaip supratau, Kolegai Šesties jau išėjo. Taigi, ponė Danielson. Ačiū, dėkui pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti už diskusijas ir už pasisakymus, kurie buvo labai naudingi, kadangi mes visi mastome, kas vyks, kokia bus strategija vasario mėnesiui. Čia yra išsakyta ir pateikta daug įdomių ir naudingų pastabų. Kas svarbiausia, na, buvo aiškiai patvirtinta arba dar kartą patvirtinta. ES patvirtino ir šioje salėje patvirtino, kaip svarb, kokie svarbus yra vakarų Balkanai ir kaip kokia svarbi yra plėtros perspektyva vakarų Balkano šalims. Manau, tai yra esminis dalykas. O kitas elementas kuris, mano nuomonė, svarbus, kad tai taptų tikrovė. Ir vėlgi tai buvo patvirtinta iš esmės, kalbant apie pasisakymą šioje salėje ir taip pat Vakarų Balkanų šalis stovai tą patvirtina, kad yra ke reformų kelias. Daugelis reformų jau pradėtos, kai kurias jau yra įgyvendintos, bet iš diskusijų paaiškėjo, kad To nepakanka, nepakanka vien tik tai reformų mm, teorinių, bet reikia, kad vyktų įgyvendinimas vietoje. Ir tai susiję ne vien tik su Kopenhagos kriterijais, kurie irgi buvo paminėta, bet tai yra glaudžiai susiję su tuo, į kokią visuomenę mes žiūrime ir, svarbiausia, visuomenės galimybė, gebėjimas užtikrinti reikalingą ekonominį augimą, reikalingą klėstėjimą, kuris irgi buvo paminėtas, mm, kalbant apie tokius klausimus kaip jaunimo nedarbas, kaip ekonomikos perspektyvos ateičiai. Trečiasis elementas yra tai, kad mm, reikia tiesiog pagalbos. O čia Europinės institucijos vaidina labai svarbu vaidmenį, ne vien tik tai mm, Europos parlamentas ir valstybių narių nacionaliniai parlamentai, bet žinoma ir Europos komisija ir išorės veiksmų tarnyba visa, visi turi eiti ranką rankon. Ir aišku, teikti konsultacijas, patarimus, tai yra proceso dalis, nurodyti, ką reikia padaryti, kad būtų įvykdyti e, lūkesčiai, bet reikėtų žiūrėti, kad būtų ir papildomas priemonės tam, kad e, būtų galima užtikrinti ir pasiekti rezultatų. Rezultatų ir tai būtų, tai būtų finansinė pagalba, techninė pagalba ir visa kita, kas su tuo susiję. Bet to buvo iškeltas klausimas apie mūsų pagalbą piliečių visuomenės kūrimui. Aš noriu patikrin, patikinti, kad e, kai kalbam apie pastangas, kurių imasi Karų Balkanų šalis ir kurias mes remiame piliečių visuomenė, yra esminis dalykas. Dėl to mūsų teikiama parama piliečių visuomenės kūrimui yra ir liks centrinis dalykas. Be to, Ką dar norėčiau paminėti? Buvo iškeltas klausimas apie, atrodo, kad Prancūzijos nacionalinės asamblėjos atstoviškėlė klausimą apie rekomendacijas Albanijai ir buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai kada jos bus parengtos. Galiu užtikrinti jūs, kad komisija galės dirbti toliau, kai matysime, kad mūsų nustatyti kriterijai, ką mes norėtume matyti, kad vyksta ir ką mes labai aiškiai išreiškėme 15 metų gruodžio mėnesio ataskaitoje ir dar kartą kartojame ataskaitose susijusiom šalims, kai tie reikalavimai bus įvykdyti ir komisija parengs rekomendacijas. Kol kas to dar nepadaryta. Mes to labai laukiame ir tikimės, kad šalis padarys tai, ką privalo padaryti. Ir manau, dabar galiu sustoti. Labai ačiū už šią galimybę, už šias diskusijas, kurios buvo nepaprastai naudingos. Dėkuoju, ponė Danielson. Mm, tai buvo išsamus ir naudingas jūsų pasisakymas. Tikimės jūsų paramos ateityje. O dabar suteikiu žodį poniai Aihost. Ar jūs galėtumėte kažkuo papildyti ar atsakyti klausimus? Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju gerbėmiems nariams už šias diskusijas, už tą įnašą. Galbūt porą dalykų. Žinoma, mes žinome, koks darbas mūsų laukia, jis yra didžiulis, reikia, kad visos valstybės, visos institucijos dirbtų vieningai, tai yra aiškus procesas, negalima nukirtinėti kampų. Jeigu žinoma, kad reikia padaryti, reikia padaryti mm, ir reikia numatyti mes turėtume dirbti nusekliai ir sklandžiai. Tai kartojame įvairiomis progomis, mes tą ir darysime ir galėsime e, dirbti kartu realistiškai ir išsiųsti aiškiai žinę visuomeniai ir per strateginio bendradarbiavimo priemonės išsiųsti žinę į tam regionui, kad, e, na, nekalbu apie tai, kad reikėtų kurti naują, naują įvaizdį, bet e, tai atitinka ES interesus, valstybių narių interesus, kad stojimo procesas būtų vyksmingas ir greitas. Ačiū pirmininkė. Dėkui, ponė Eichst. O dabar ponė Keit Bentus Rasimanus. Labai trumpai. Mm, savo raštu mes e, bendraujame įvairiuose formatuose ir e, neseniai vyko susitikimas Talinė, gruodžio mėnesį kan, šalių kandidačių ministrai yra kviečiami dalyvauti susitikime, kur e, komisijos narys Raham dalyvaus, tai yra bendrųjų reikalų taryba ir mes e, Matome, kad toks bendradarbiavimas yra puikus formatas ir mes planuojame jį tęsti. Dar kartą, kaip sakiau, yra galimybės, kurios buvo paminėtos ir šiandien, kurios atsivers kitais metais. Tai labai svarbu, kad mes sugebėtume pasinaudoti tomis galimybėmis. Mes esame įsitikinę, kad kita pirmininkaujanti valstybė, pirmininkausianti Bulgarija, kuri perim šį darbą iš mūsų. Taip pat daug dėmesio skirs vakarų Balkanams. Taigi dėkui už šias diskusijas. Ačiū dabar baigiamosios pastabos. Kolegos, ačiū Jums už Jūsų išvalgas apie tai, kaip užtikrinti klėstėjimą, stabilumą, kaip užtikrinti sėkmę Vakarų Balkanams. Na, ši trūkstama Europos integracijos dalis yra svarbi ir ES ir mm, stojančiom šalims. Jūs žinote, kad varkų, vakarų Balkanai nuėjo ilgą kelią, kad pasiektų dabartinę padėtį, o dabar reikia paskutinio postumio, kad pasiektumėte finišo tiesėje ir finišo liniją. Vis dėlto tai yra tik viena iš, vienas iš keleto finišų. Kiekvienas iš jų bus vis sudėtingesnis, bet uh, mes padėsime jums to siekti. Pasinaudokime mūsų kaip parlamentarų funkcijomis, kad pasistumėtume siekdami taikos. Mm, mums reikėtų galvoti ne tik apie ekonominius interesus, bet turime siekti Europos vertybių ir e, žmogiškų kontaktų e, pokyčius, e, pokyčių galime pasiekti per dialogą, bendras pastangas. Reikia čia paminėti galimybę studijuoti, e, keliauti Europą. Šešių vakarų Balkanų šalims turėtų duoti realios naudos. Ir neužmirškime, kad Europos, narystė ES yra kelias link atviros, demokratinės ir klestinčios visuomenės. Noriu padėkoti Jums visiems už Jūsų indėlį į šias diskusijas ir nekantrai laukiame tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū ir linkiu saugiai grįžti namo.